Mes chers collègues, vous êtes. Gerbiami kolegos, ar susirinkot, ar klausotės? Kągi, pradėkime darbą po pietų. Šiek tiek sunku, žinau. Šią popietę praleisime labai įdomiai, tad pradėkime dirbti. Dabar iš karto pradėsime nuo Petro Lungrino pranešimo tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinę kvalifikaciją ir periodinis mokymas. Žodis e, ponui Lungrinui pirmiausia, po to šešėliniams pranešėjams, po to komisijai. Tikiuosi, komisija irgi atvyko. Labą dieną. ir galiausiai išklausysime Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę. Pone Lungren, prašom. Thank you very much, Chair. Uh, well, this is my first report. Ačiū, tai mano pirmasis pranešimas. Gal ir paskutinis po tų dviejų didžiųjų frakcijų žaidimų vakar dalyvaujant mažesniems. Kągi, tai pasiūlymas dėl direktyvos, dėl vairuotojų pažymėjimų ir mokymo vairuojant tam tikras transporto priemonės keliais. Šios direktyvos e, tikslas e, padidinti jaunų vairuotojų standartus, užtikrinti, kad e, vyktų jau dirbančių vairuotojų mokymas tolesnis svarbu užtikrinti, kad būtų skleidžiama informacija apie pavojų, kad pavojus būtų mažinamas, didinama sauga keliuose. Be to direktyvoje yra numatyti profesinių įgūdžių standartai, kad e, ši profesija būtų reglamentuojama visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad e, galėsime tai pasiekti, todėl nesiūlome daug pakeitimų, bet vis dėlto komisija mūsų nuomonė yra kai ką praleidusi. Visų pirma, reikėtų apsaugoti mokymo sistemą, kad e, būtų mokomasi ir darbo vietoje, kaip pas mus Švedijoje ir kitur. Kai e, žmogus gauna vairuotojo pažymėjimą arba profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, PKP, reikia atlikti praktinį mokymą darbo vietoje ir tas praktinis mokymas e, labai vertingas. Antra, norėčiau, kad valstybėms narėms būtų suteikta galimybė paskatinti alternatyvaus e, kūro transporto priemonės, e, kurių svoris neviršė nustatytos e, ribos. Ir, pavyzdžiui, miestuose yra naudojami elektriniai automobiliai ir yra nustatoma per 700 tai yra 7000 kg svorio riba. Aš taip pat e, norėčiau, kad vairuotojai žinotų, būtų apmokyti, kaip planuoti kelionę, atsižvelgti į oro sąlygas, e, tokias kaip e, per aukštą ar per žemą temperatūrą, ledas, lietus. Be to, iš vairuotojų iš regionų, kuriuose nesninga, taip pat turi mokėti uždėti uh, E, sniego grandinės ant e, ratų. E, taip pat yra numatomas tam tikra, numatoma tam tikra mokymo klasėje trukmė. Siūloma taip pat sukurti nacionalinius registrus, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų gauti informaciją apie asmenų kvalifikacijas, kad būtų lengviau atlikti tyrimus. Tai taip pat būtų naudinga uh, E, kovojant su, su klastotais pažymėjimais, nes tai yra vis aktyvėjanti problema. Be to, man, manau, kad šis pasiūlymas nėra pakankamai aiškus e, tam tikrais aspektais, e, kuriuos paminėjau ir manau, kad reikėtų kai ką keisti. Ačiū ponui Lungrenui. Dabar žodis šešėliniai pranešėjai. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponu Lungren. Kaip patyręs sunkvežimio vairuotojas, jis uh, iš savo patirties galėjo nustatyti tuos tobulintinus aspektus šiame pasiūlyme. Kaip jau sakė ponas Lungren, šio pasiūlymo tikslas patobulinti profesinių kvalifikacijų sistemą e, sunkia svorių transporto priemonių vairuotojams. Svarbu užtikrinti, kad be kita ko vairuotojo pažymėjimo sistema būtų labiau suderinta visos Europos mastu. Nevyko šešėlinių pranešėjų e, susitikimų, bet vis dėlto noriu e, gana teigiamai pasisakyti, kad e, transporto priemonės, kurių svoris viršė 3,5 tonos, Mm, noriu pasakyti, kad jų e, gana didelis e, akumuliatoriaus e, svoris nėra įtraukiamas. Vis dėlto tos svorio ribos nustatomos, nes jos svarbios atsižvelgiant į tai, kiek CO2 išmetama, apskaičiuojant išmetamą kiekį ir siekiant užtikrinti, kad direktyva būtų taikoma tiems, um, kam ji uh, adresuota. Svarbu, kad uh, vairuotojų mokymas vyktų tinkamomis uh, sąlygomis su instruktoriumi ar patyrusiu kolega, kuris turi pakankamą stažą. Dėl sudėtingų oro sąlygų, tai klausimas aktualus ne tik Šiaurės Europai, gali būti ir kitur sniego ir kitų e, nepalankių oro sąlygų, tad ta problema yra visuotinė. Dar dėl vairuotojų mokymo ir testinio mokymo kalbėjausi su pameistrais, e, su asmenimis, kurie rengia sunkvežimių vairuotojus. E, jie sako, kad e, per daug teorijos dėstoma ir per mažai praktikos. Reikia šioje srityje užtikrinti e, pusiausvirą. Mokymas elektroninėmis priemonėmis taip pat uh, turi būti plėtojamas toliau, nes dabar juo beveik nesinaudojama. Kyla tam tikrų psichosomatinių klausimų, reikia atsižvelgti ir į socialinius, emocinius gebėjimus, jų ūkdymą. Kalbame apie jaunimą. Reikia turėti omenyje ir kitas kvalifikacijas Kalbant apie tas privalomas 35 valandas e, per e, penkerius metus e, blokais po septynias valandas. Toks yra pasiūlymas. Reikėtų pažymėti, kad kartais žmonių amžiaus grupė yra 50 metų ir daugiau. Reikia pagalvoti, ar nebūtų per daug, galbūt reikia per pusę sutrumpinti tas sesijas ir padvigubinti jų skaičių, kad jos būtų trumpesnės, bet gausesnės. Arba galbūt peržiūrėti dienų skaičių. Taip pat specialiusios taisyklės žemės ūkio technikos vairuotojams, kitų specializuotų priemonių vairuotojams. Tai žmonės, kurie tartauja savo ūkius ir panašus asmenys. Norėčiau pasteirauti komisijos e, šiuo klausimu. Galbūt būtų verta kalbėti ne, apie, ne tik apie įmonės, e, kurios dirba šioje srityje Reikia pagalvoti ir apie krovinių vežimą 100 km spinduliu. Reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų, naujų vairuotojo pažymėjimo sistemų Yra atskira kategorija ilgesnių nei 8 metrai autobusų, pavyzdžiui, kurie gali vežti nedaugiau nei 70 e, keleivių. Esu girdėjusi, tai yra 17 keleivių, e, esu girdėjusi, kad tokiuose autobusuose paprastai 20 e, sėdimų vietų. E, Tad noriu pastirauti komisijos, ar nebūtų geriau tiesiog e, kalbėti arba apie autobuso ilgį, arba apie keleivių skaičių, tik vieną kriterijų taikyti. E, toliau, kalbant apie saugą, skiriant daug mokymo valandų, reikia kalbėti ir apie saugą, apie pavojų, e, gebėjimą įvertinti tą pavojų, mm, mokėti įveikti agresiją, jos atsikratyti keliuose. Reikia aptarti situacijas, kai vairuotojai gali būti suirzę, gali mm, būti įsiblaškę, kai jie naudojasi savo mobiliaisiais telefonais, pavyzdžiui. Reikia taip pat skirti dėmesio e, neįgaliesiems, jų poreikiams e, būtų svarbu ir tai atsižvelgti. Taigi, apskritai, manau, kad pono Lungren parengtas e, pranešimo projektas geras. Savo frakcijos vardu, žinoma, pateiksiu kelis konkrečius pakeitimų pasiūlymus. Bet e, nemanau, kad e, tas pranešimas gali būti kontroversiškas, nes mums visiems e, akivaizdu, kad vairuotojų mokymas yra labai svarbus. Ačiū. Esu optimistiškai nusiteikusi dėl šio pranešimo, dėl kelių priežasčių. Visų pirma, reikia pripažinti, kad komisija atliko šios direktyvos įgyvendinimo vertinimą jau seniai ir um, nustatė, kad yra tam tikrų problemų. Labai gerai, kad bandome viską išsiaiškinti. Viena vertus yra teisinis nesaugumas, aiškinant e, išimtis, kyla tam tikrų sunkumų vairuotojams, e, jiems norint, kad jų e, pažymėjimai būtų pripažįstami Taip pat e, kyla tam tikrų su amžiumi susijusių klausimų. Kolegi iš EPP e, teisingai pasakė, kad ponas Lungren yra savo srities specialistas. Per mūsų posėdžius e, su šešėliniais pranešėjais kalbėjome apie tai, kad galbūt uh, pranešimas gali būti šiek tiek e, subjektivus, bandant įspręsti vienokius e, sunkumus, gali būti pamirštama apie kitokius. Noriu pastirauti komisijos, kaip jums atrodo, ar reikėtų e, patikslinti nekomercinį vežimą su juo susijusias nuostatas. Būna situacijų, kai uh, vienoje valstybėje narėje tam tikras vežimas laikomas nekomerciniu, kitoje galbūt kitaip. Manau, kad mums būtų puikia proga viską įsiaiškinti šiuo klausimu. Kita vertus, žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse galioja labai skirtingos procedūros dėl kodo 95. Kai kurios valstybės narės įrašo tą kodą į vairuotojo pažymėjimą, kitos e, kitur, kai kuriuose valstybėse narėse visur jis nurodomas. Reikia susitarti dėl tokio ženklinimo tuo kodu 95. Svarbu, kad e, būtų laikomasi mokymo reikalavimų. Reikia įsiaiškinti kai kuriuos dalykus, galėsime dar pabendrauti šiuo klausimu su pranešėju. Asmeniškai nelabai supratau trečią ir ketvirtąjį pakeitimų pasiūlymus dėl taikymos ryties, bet to nesuprantu, kodėl dvyliktųjų pakeitimų pranešėjas bando įtraukti naują, naują išimtį. Jis nori panaikinti kitas išimtis, bet 12 pakeitimų įtraukti dar vieną. Tai e, tik e, keli dalykai, kurie nėra iki galo aiškus mūsų frakcijai. Svarbu, kad e, buvo parengtas šis pranešimas, reikia suderinti mokymo reikalavimus ir aš Tikiuosi, kad galėsime viską įsiaiškinti, be kita ko ir dėl apibrieščių, kaip jau minėjau, pavyzdžiui, dėl nekomercinio transporto ar vežimo. Taip pat reikia pakalbėti apie tą skaičių 4250 kg, kad būtų užtikrinta didesnė sauga vežant krovinius. Bus įdomu dabar išgirsti komisijos pastabas Galbūt ir pranešėjas dar ką nors pridurs, nes labai pasitikiu juo kaip specialistu. Merci, Madame la Présidente. E, również chciałbym podziękować posłowi e, Lundgrenowi za przygotowanie projektu sprawozdania. Ačiū. Pirminkė, aš taip pat norėčiau padėkoti ponu Lundgren už šio pranešimo projektą. Mano frakcija pritarė pateiktiems pakeitimų pasiūlymams, bent jau jų krypčiai. Reikia daug ką patikslinti, įsiaiškinti iki galo. Turime aptarti saugumo, saugos klausimus, visą tai labai svarbus veiksniai. Kyla ir klausimų. Pavyzdžiui, skaitmeninė įranga e, elektroninis mokymas, kaip visos tos priemonės bus naudojamos. Elektroninio mokymo dėgymas e, kelia daug klausimų. E, kiek tai padės pakelti kvalifikacijų lygį, ypač jeigu elektroninis mokymas bus e, privalomas. Toks mokymas nebūtinai baigėsi egzaminu, tad labai sunku įvertinti, kokiu žinių pavyko įgyti taip mokantis. Be to neaišku, ar tos žinios buvo įsisavintos. Visą tai žinoma labai svarbu jeigu valstybės narės turės pripažinti tokį mokymą ir jo rezultatus. Svarbu užtikrinti, kad e, tos priemonės būtų įgyvendinamos kuo labiau ir kad e, visi turėtų galimybę jomis pasinaudoti. Bet e, vis dėlto kyla abejonių, ar tai taip jau gerai. E, toliau dėl direktyvos įgyvendinimo. Pagal šią direktyvą nacionalinės reguliavimo institucijos išduoda profesinės kompetencijos pažymėjimus vairuotojams. Daugelėje valstybių narių tokio daikto nėra. Ir galbūt dėl to vietoj 18 mėnesių perinamojo laikotarpio turėtume numatyti 24 mėnesių laikotarpį. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti kompromisą šiuo ir kitais klausimais. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū už tai, kad pabandėt kalbėti ir prancūziškai. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Dėkuoju, pirmininkė. esame nusiteikę labai teigiamai dėl abiejų direktyvų pakeitimų, dėl 2013 ir 2016 metų direktyvų pakeitimų. Labai svarbu tobulinti profesinių e, profesionalių vairuotojų profesinės kvalifikacijas, įgūdžius, būtina dirbti šioje srityje. Pritarėme šiam pasiūlymui, pritarėme tam, kad reikia užtikrinti, kad vykstant testiniam mokymui būtų daug kalbama apie eismo saugą keliuose, tai labai svarbu. Taip pat e, tai turi būti daroma ir kitose remiamose programuose, taigi sauga yra labai svarbus aspektas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikėtų užtikrinti, jog šis mokymas turėtų e, kuo labiau atitikti vairuotojų poreikius. Be to, manau, kad e, turi būti taikomas lankstus paužiūris į naujųjų technologijų ir T naudojimą. Turime užtikrinti, kad e, kiek įmanoma būtų naudojamas tomis technologijomis, galime turėti aukštą įsilavinimą, įvairias kvalifikacijas ir nemokėti naudotis kai kuriomis technologijomis. Manau, kad reikia atkreipti į tai dėmesį. Taip pat e, būtų įdomu pasiaiškinti dėl e, nukreiptilėčių nuostatų, dėl išimčių. Svarbu čia būtų viską tiesiog supaprastinti. Manau, kad tai būtų naudinga visai Europai. Norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimo projektą. Nelabai suprantu trečiojo ir ketvirtojo pakeitimų. Galbūt, jeigu komisija turi patį dokumentą ir turėtų laiko, norėčiau išgirsti jos nuomonę apie tai. Tai dalykai, kuriems turėtume skirti dėmesio. Ir galiausiai dėl tarpusavio pripažinimo turime dirbti šioje srityje, nes e, tai labai svarbu, e, norint užtikrinti teisinį saugumą. Tai svarbu visam transporto sektoriui ir e, jame dirbantiems specialistams. Ačiū dabar ponas Santalunda. Ačiū pirmininkė. Šis pasiūlymas įeina į ES teisės aktus apie sunkvežimių vairuotojų kvalifikacijas ir tai yra labai glaudžiai susijęs su saugumu, bet to tai, yra, tai egzistuoja greta su kitomis svarbiomis direktyvomis, kuriuose mes yra kalbama apie krovinių transportą, keliaivių transportą ir panašiai. Šio tikslo pasiūlymas sumažinti galimą darą žalą ir už per pusę sumažinti uh, avarijų skaičių. Šios direktyvos tikslas - užtikrinti gerą e, vairuotojų kvalifikacijos e, rengimą. E, turime kalbėti apie kelių saugą ir profesionalių vairuotojų aukštą kvalifikaciją. Taip mes vis tik turime užtikrinti kvalifikacijos kelimą net ir žmonėms jau dirbant. Gerai, kad Europos komisija siūlo, kad uh, E, kvalifikacijos kelime saugumo klausimai nuoro turėtų būti įtraukiami, bet taip pat mes turime skirti dėmesio vadinamą ekologiškam vairavimui. E, tai e, mes turėtume visi pajausti. Trečias dalykas, mes manome, kad aiškios taisyklės, kurios prisidėtų prie vienodo e, profesionalių vairuotojų rengimo visoje ES, sustiprintų šią profesiją, užtikrintų kelių saugą geresnę ir sumažintų nelaimių skaičių keliuose. Ačiū pirmininkė. Merci beaucoup, monsieur Davinde, monsieur Kramer. Ačiū dabar, ponas Kramer. Dėkuoju, pirminkė. Daug kas jau pasakyta. Žinoma, yra įvairių vairuotojų pažymėjimų, išduodamų įvairiems vairuotojams, vairuojantiems įvairias transporto priemonės. Yra ir kitų teisės aktų, pagal kuriuos galima tas licencijas pažymėjimus labiau suderinti. Kalbant apie e, išimtis. Negalime tiesiog nustatyti 3,5 e, ribą, po to staigiai pereiti prie 4,3. Viskas turi būti pagrysta ir objektivu. Pavyzdžiui, e, gali būti daroma išimtis elektriniams automobiliams dėl to, kad jų akumuliatorius sveria daugiau. Bet visa tai turi būti patikrinta ir išbandyta ir pagrysta. E, esame pateikę tokių klausimų, bet dar nesame gavę atsakymų. Įdomu, ką apie tai mano komisija. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu. Ačiū. Dėkuoju ponui Kramer. Dabar suteiksiu žodį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Prašom. Ja. Ponas Simons. Ačiū, pirmininkė. Ši komiteto nuomonė dėl komisijos pasiūlymo buvo vienbalsiai patvirtinta gegužės 25 dieną. esu tikras, kad pranešėjas e, įtrauks mūsų informaciją. Na, nereikėtų stebėtis, kad pranešėjas daugeliu klausimų su mumis sutinka. Mes savo komitete palaikome daug ryšių su pilietinė visuomenė, girdime jos nuomonę. Ir e, nevyriausybinės organizacijos išreiškė savo požiūrį. Taigi, Manau, kad mes atsižvelgiame į visas praktinės problemas. Priturėm, pritarėme beveik viskam, kas yra mm, komisijos pasiūlyme, viskas yra subalansuota, mes turime turėti e, griežtą sistemą vairuotojų pažymėjimų, e, kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo sistemą, kad e, nebūtų klastojimo ir sukčiavimo apie tai yra kalbama ir mes tam visiškai pritarėme. Bet čia reikėtų ir lankstumo. Kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra išimtis. Jei stebėjote, kaip vyko diskusijos regionų komitete, dėl pavojingų prekių vežimo, tai neturėtų būti vertinama kaip išimtis. Manau, kad tai būtų pavojinga ir aš norėčiau paraginti parlamentą trilogė laikyti savo pozicijos dėl tos išimties. Aš tikrai negaliu įsivaizduoti, kad, tarkime, universiteto profesorius nesutiktų suteikti išimties studentui, jeigu jis studijavo kitame universitete ir gali uh, tai įrodyti. Taigi manau, kad reikės tam pritarti. Dar pranešėjo dėmesį ir šešėlinių pranešėjų dėmesį noriu atkreipti į tuos dalykus, kurie nebuvo įtraukti. Jų yra keturi, taigi pirmininkė galiu per minutę juos paminėti. Galbūt pranešėjas ar jo padėjai galėtų pasižymėti, kad mūsų nuomonės 3.1 punkte, kur kalbama apie pradinę kvalifikaciją, e, yra sakoma, kad iki šiol valstybės narės e, galėjo rinktis trumpo kurso išklausimą ir tada trumpas testas arba tiesiog ilgesnis testas. Taigi mūsų rekomendacija – būtų numatyti, kad valstybės narės galėtų laisvai taikyti ir vieną ir kitą variantą. Manau, kad tai būtų paprasta įgyvendinti. Taip pat yra pateiktas pakeitimas dėl vairuotojų pažymėjimų ir amžiaus. Taigi ir e, čia būtų galima pakeisti formuluoti ir sakyti ir arba, kaip ir kitame pakeitime. Kitas dalykas - mokymo struktūros. Mūsų nuomonės 4.7 punkte yra prašoma, kad 7 valandų sesijos ar tai yra visa diena iš 35 mokymo valandų būtų lankščios. Kodėl e, visos tos 7 valandos turi būti vieną dieną, kodėl nebūtų galima išdėlioti jų per kelias dienas. Aš iš patirties žinau, kad e, studentų dėmesio koncentracija trunka maždaug 20 minučių ir mm, Gal ir čia nereikėtų persistengti, galbūt e, čia kalbame apie žmonės, kurie netaip yra mm, įpratę skaityti mokslinius tekstus. Taigi prašau numatyti čia lankstumą. Taip pat turime atsargiai vertinti elektroninį mokymasi. Jis čia jau buvo paminėtas. Noriu pasakyti, kad mm, aiškumo dėliai reikėtų išsiaiškinti, kaip valstybės narės tai aiškina. Ir čia, manau, reikėtų numatyti maksimalų valandų skaičių e, skirtą elektroniniam mokymusi. Ir paskutinė pastaba - eismo sauga. Manau, kad šios mokymus reikėtų išplėsti, jie turėtų trukti ilgiau negu vieną dieną, reikėtų kalbėti apie eismo saugą, da, saugą darbe, dėgės medžiagas ir panašiai. Ačiū. Ačiū, kad pateikėte pastabas ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Poniai Janido. Labai melodingai skamba jūsų pavardė. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Jūs žinote, kad šis pasiūlymas, yra, kurį parengėme, yra labai koncentruotas. Mes pasitengėme sutelkti dėmesį į tuos dalykus, kurie dabartinėje direktyvoje nėra gerai įgyvendinami. Tai čia kalbu apie kvalifikacijų tarpusavį pripažinimą, mokymo turinį, aiškumą, teisinį tikrumą ir teisės aktų derinimą. Tai yra labai koncentruotas pasiūlymas. Kaip žinote, taryboje jau yra pasiektas kompromisas. Labai džiaugiuosi galėdama, matydama, kad uh, pranešimas, jūsų pranešimas atitinka tai, kas jau yra pasiekta taryboje. Mums patinka ta linija, kurios laikomasi pranešime ir labai apsidžiaugtume, jeigu jūs kalbėtumėte apie mokymo kokybės ir turinio tobulinimą. Ir šią prasme mes pritarėme pakeitimui kuriame kalbama yra apie oro sąlygas, ekstremales oro sąlygas. Žinoma, tai yra patobulinimas, mes jį vertiname teigiamai. Taip pat lauktume ir kitų pasiūlymų, kurie palengvintų tarpusavio pripažinimą, bet e, kad tai būtų galima daryti ekonomiškai efektyviu būdu. Turime porą pastabų dėl jūsų dviejų pakeitimų ir norėtume elgtis atsargiau. Pirmas dalykas - pakeitimas dėl galimybės vairuoti mm, švarius automobilius, netaršius automobilius, kurių masė iki 4250 kg ir tai da, jos vairuoti turint B klasės vairuotojo pažymėjimą. E, Na, tai apie tai reikėtų kalbėti PKP direktyvos e, peržiūros kontekste, tai yra kitas rytis. Mūsų nuomonė čia skubėti nereikia, yra išimčių sistema, yra trys valstybės narės, kuriams tos išimtis yra sutiktos. Ir manau, būtų daug geriau, jeigu mes šiek tiek palaukėtume ir pasimokytume iš to, kaip veikia dabartinė sistema prieš peržiūrėdami vairuotojų pažymėjimų direktyvą. Na, atsiprašau dėl jūsų laiško, kažkaip jo nepastebėjome, nežinome, pas ką nukeliavo tas laiškas dėl išimčių, bet mes esame pasirengę jums pateikti daugiau paaiškinimų. Taigi tokia mūsų pastaba dėl vieno iš pakeitimų. Antra pastaba susijusi su pasiūlymu susijęti PKP registrus per RESPER ir padaryti tai realių laikų veikiančią sistemą. Na, mes iš principo neprieštaraujame, esame už, tačiau problema ta, kad tai buvo viena iš galimybių, kurią vertinome atlikdami poveikio vertinimą. Ir paaiškėjo, kad toks variantas, tokia sistema kainuotų gana brangiai. Todėl mes ir nepalikome šio sprendimo. Mes nesakome, kad tai yra bloga mintis, tai yra gera mintis, tačiau reikia dar pasigilinti, ką visą tai reiškia, nes Vesper dabar nėra realių laikų veikianti sistema ir ją keisti būtų gana brangu. Dabar pamėginsiu atsakyti į pateiktus klausimus, bent jau į tos, kuriuos užsirašiau. Pirmas klausimas, kurį užsirašiau, yra susijęs su žemės ūkio išimtimis. Iš tikrųjų, komisijos pasiūlyme mm, kadangi darbo ir poilsio laiko direktyva numatė išimtis šiems vairuotojams, mes nusprendėme derinti tas išimtis, kad išlaikytume proporcingumą. Nes jeigu turime ūkininką, kuris 50 km važiuoja, kad parduotų savo uh, vaisius turguje, tai manau būtų neproporcinga prašyti visų tų mokymų, reikalauti visų tų mokymų. Vis dėlto tarybos kompromise ši išimtis yra pakoreguota ir mes tam pritarėme. Taigi dabar numatyta tiesiog tokia galimybė. Valstybės narės turi galimybę rinktis šį variantą ir nustatyti sąlygas. Pavyzdžiui, apriboti uh, E, tokia kelionė iki 50 km ir panašiai. Tokį, toks buvo vienas iš pasiūlymų, kurį girdėjau. Antras klausimas, nežinau ar jį tinkamai supratau. Buvo pasiūlyta klasifikuoti pagal vietų skaičių ir transporto priemonės ilgį. Na, ši direktyva to nereglamentuoja, tai reglamentuoja kitos direktyvos. Taip pat buvo patiktas klausimas apie nekomercinį vežimą. Ar nereikėtų jo apibrėžti? Mes taip pat savo uždavėme šį klausimą, bet galiausiai prisiminėme, kad yra teismo sprendimas, kuriame apibrėžiama, kas yra nekomercinės operacijos. Ir manau, kad to pakanka, kad visur ES tai būtų aiškiai suprantama. Toliau trečias ir ketvirtas pakeitimai. Trečiame pakeitime kalbama apie mokymasi darbo vietoje. Tai yra viena iš pranešėjo rekomendacijų. Jos komisijos pradinėme pasiūlyme nebuvo, bet tai yra įtraukta į tarybos kompromisą ir mes tam visiškai pritarėme, nes man atrodo, kad tai yra toks saugus požiūris į mokymą. E, jį taiko Švedija ir kitos valstybės narės O ketvirtas yra susijęs su žemės ūkio išimtimis, tai Manau, kad šią temą jau apžvelgiau. Dėkoju komisijai. Pone Lundgren, patei, suteiksiu Jums žodį, bet dar turiu klausimą dėl vairuotojų pažymėjimo. Ponas Slotkovskiai apie tai kalbėjo. Dabar kalbant apie vairuotojų pažymėjimus, e, yra įvairių taškų sistemų ir jeigu e, vairuotojas praranda taškus, ar jis gali toliau vairuoti kitoje šalyje, kaip tai veikia, kaip veikia ši sistema. Suteikiu žodį ponui Lundgren. Na, atsakydamas jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad ne, mano žiniomis ne. Uh, E, norėčiau dabar grįžti prie nekomercinio transporto. Švedijoje transporto mokyklose galioja sistema, pagal kurią po to, kai mm, išmokstama valdyti sunkvežimi, toliau geriausias būdas yra mokytis darbe, tai yra mm, dirbti su kompetentingu patyrusių vairuotojų, kuris sėdi šalia. Ir tai yra daroma transporto įmonėse, komercinėse įmonėse. Ir jeigu mes labai griežtai apibrieštume nekomercinį transportą, tai reiškia, kad tos galimybės jauniems žmonėms mokytis e, vairavimo ir gyti taip patirties nebeliktų. Ir čia mes kalbame apie mokymą iki 600 valandų, kai mokomasi vairuoti kartu su patyrusiu vairuotoju. Tas studentas neapim, neatima iš vairuotojo darbo, tam vairuotojui iš tikrųjų mokama šiek tiek daugiau už tai, kad jis tuo metu dirba instruktoriumi ir be to tas vairuotojas ir tvarko žurnalą, kuriame fiksuoja įgūdžius. Ir kai esi sunkvežimio vairuotojas, mm, vairavimas kasdien yra labai svarbus, nes vairuojama transporto priemonės su skirtingo svorio kroviniu, forma ir taip toliau. Ir jeigu mes to atsisakysime, tai reiškia, kad, vairuot, kad studentai turės mokėti už tokią patirtį. Ir jau dabar e, mokymai kainuoja nemažai, o atsisakius tos galimybės reikėtų susimokėti už dar maždaug 200 mokymo valandų. Toliau masės padidinimas nuo 3,5 iki 4250 kg. Na, reikia galvoti apie akumuliatorių svorį, taip pat reikia galvoti ir apie geresnį prekių svorio išdėstymą ir elektromobilius. Bet reikia prisiminti, kad daugelis tų vairuotojų mm, e, turi B klasės pažymėjimus, tai reiškia, kad jie gali vairuoti transporto priemonės iki 3,5 tonos e, svorio, bet e, jeigu prireiks C klas, e, pakeitus ribas, gali prireikti C klasės vairuotojo pažymėjimo. Šiandien labai svarbus aspektas yra aplinka. Taigi mes galėtume leisti padidinti, neturėtume leisti didinti masės iki 4,250 išskyrus ištaikant išimti elektriniams automobiliams. Na, aš pats esu dirbęs vairuotojų, išklausiau pradinius mokymus, tolesnius mokymus ir kaip buvęs vairuotojas galiu pasakyti, kad periodinis mokymas – buvo tik iš dalies naudingas. Visa kita buvo man jau žinomi dalykai. Turiu pasakyti, kad smarkiai nustebau, kai pirmą kartą važiavau su instruktoriumi ir vairavau sunkvežimį, tai kaip buvau įpratęs. Po to vyko naujas bandomasis važiavimas, kai gavau e, nurodymų iš instruktoriaus ir labai nustebau pamatęs, kaip smarkiai galiu sutaupyti kūro, nežymiai pakeitę savo vairavimo stilių. Taigi šie dalykai svarbus ir bent jau Švedijoje apie tai kalbama periodinių mokymų metu. Na, dar yra numatyta kitų diskusijų ir susitikimų. Aš tikiuosi, kad kitas šešėlinių E, pranešėjų posėdis įvyks prieš vasaros atostogas, aš dar pranešiu apie datas. Ačiū Jums už e, pastabas ir nekantrai laukiu susitikimų su Jumis per šešėlinių pranešėjų posėdžius ir manau, kad mums turėtų pavykti pasiekti gerą susitarimą šio klausimu. Ačiū. Dėkoju ponui Lundgren už tai, kad e, pristatėte savo pranešimą, kuris domina visus ir kuris yra paremtas jūsų patirtimi, jūsų šalies patirtimi. Taip pat jūs pateikėte ir geriausios praktikos pavyzdžių ir būtent tai gali padėti pasirinkti konkrečius sprendimus, remiantis konkrečiais atvejais. Dėkoju ponui Lundgren. Dabar galiu pranešti, kad terminas teikti pakeitimus yra birželio 27 diena, 14 valanda. Dabar tęsime. Avec. Toliau. Pranešėjas, pranešimas apie tarp valstybinių siuntinių pristatymo paslaugas. Mūsų pranešėja panė Liusi Anderson. Paskui sutiksiu žodžiu šešėliniams pranešėjams, bet pirmiausia, ponė Anderson. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad galiu dar kartą pristatyti pakeitimus ir juos aptarti. 100, 424 pakeitimai yra pateikti, skaitant mano pirminius. Dauguma jų yra labai geri, labai sveikintini. Visi sutelkė dėmesį šį pranešimą daug naudingų techninių pasiūlymų, pavyzdžiui, apie tai, kaip geriausiai parengti šio reglamento priedą. Uh, Noriu visiems priminti, kad šiame reglamente yra kalbama tik tai apie tarptautinės siuntas. Didelė dalimi tai yra susiję su bendraja rinka. Ir vis tik tai e, gerai, kad apie tai kalba transporto ir turizmo komitetas, nes e, labai rimtų padarinių tai turės visai transporto logistikai. Be to, E, tai yra svarbus mūsų prioritetas. Kalbant apie tarptautinių siuntų pristatymo tikslus, e, šio reglamento tikslas pagerinti paslaugas, e, teikiant tarptau, siunčiant tarptautinius siuntinius, nes daug yra pranešimų iš vartotojų, iš mažų įmonių, kad gerų paslaugų nėra ir gerų kainų nėra, užsakant ar pristatant paslaugas internetu ar tiekimą internetu. Ir didžiai dalimi tai pasakytina apie tarptautinės siuntas. E, Tarptautinių visuotinių paslaugų prievalė šiuo atveju nėra taikoma ir jokių būdų šis dokumentas nepakeis pašto paslaugų direktyvos, e, kuri yra taikoma visai rinkai pagristai. Ir e, be to ten yra nustatyta tam tikrų apribojimų dėl įperkamumo. O Europos komisija atliko poveikio vertinimą ir pamatėme, kad problemų yra nemažai, komisija kaip visada yra pasirengusi tam, bet aš manau, kad ne visi ir ne visuomet galime sutarti dėl geriausių veikimo būdų. Bet dabar aš žiūriu į pakeitimus ir matau, kad yra daug gerų mūsų aptariamų kompromisų. Manau, kad pažangos yra daroma. E, kalbant apie E, tai, kokios bus rimčiausios problemos. Didžiausias klausimas bus, ar reglamentas šiuo atveju leis užtikrinti skaidrės kainas ir kainodarą, kainų vertinimą. Ar čia turėtume kalbėti apie visuotinių paslaugų tiekėjus, ar apie visus e, siuntų tiekėjus. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad šiuo atveju kalbame tik apie uh, tarptautinį nes siuntas ir jų vertinimą dėl mano išvardintų problemų. Panašu, kad mes ir toliau rimtai diskutuosime apie tai, kaip geriausiai tas problemas išspręsti. Ir aš labai norėčiau, kad rastume sprendimą, kuris e, nesukurs papildomos naštos e, įmonėms, bet e, reguliuotojai galės aiškiau ir sažiningiau, teisingiau suprasti rinką. Reguliuotojai turi šiek tiek informacijos, tačiau ne visą, reik, ne visą reikalingą informaciją turime, kad galėtume deramai parengti teisės aktą. Džiaugiuosi, kad daugelį pakeitimų apie tai yra kalbama. Taip pat džiaugiuosi, kad yra numatyti saugikliai ir sakoma, kad vertinimas turi būti susijęs ne tik tai su kainų reguliavimu. Mes kalbame apie tikrą išbandymą, tik tuo atveju, jeigu iš tiesų reikia uh, E, tik tada bus suteikta papildoma informacija apie siuntų pristatymo rinką. Pagrindinis trečiasis straipsnis, kuriame yra kalbama apie informacijos tiekimą, bus taikomas visoms, visiems siuntų teikėjams. Beveik visi su tuo sutiko. Pagrindinė tema yra, pagrindinis klausimas yra tas, kiek informacijos turi būti suteikta. Ar tik tai apie apyvartą e, pas e, siuntų perdavėjų, ar tik tai dalis informacijos, kaip pasversime, kiek e, reikia informacijos ir kaip įvertinsime rinką gerai veikia, nes tai yra pagrindinis veiksnys. Ir jeigu tai pasitiktų, kokia informacija turėtų būti teikiama ir kada. Pagrindinės klausimas dėl subrangovų. Ar būtina teikti informaciją apie subrangovus? Mes žinome, kad daug tiekėjų naudojasi subrangovų paslaugomis ir reglamentuotojams bus labai sunku išsiaiškinti, kas šioje srityje vyksta. Trečiasis, trečiajame straipsnėje e, yra kalbama apie temas, kurios susilauks daugiausia pakeitimų ir aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime e, parengti gerų kompromisų. Manau, kad bus e, numatytas tam, tikras, e, tam tikra mažiausia riba. Ir taip pat turime galvoti apie tai, kaip suskaičiuosime, kai kurios temos yra labai sudėtingos, kai kurios iš jų, e, kai kurios problemų gali tiesiog blaivių protų vadovaujantis išspręstos, jeigu pradėsime svarstyti kompromisus, kai pradame diskutuoti apie ribas ir matome, kad yra sakančių, kad turi būti 10, yra tokių, kurie sako 20, treti sako 50 asmenų, taip pat yra sakoma, kad reikia pagalvoti, ar įmonės struktūrą privalo atsižvelgti. Kokie yra tarifų skaidrumo pagrindiniai? veiksniai ir kaip tuos tarifus vertinsime. Išsakyta labai daug skirtingų minčių apie tai, kaip tai veiks. Ar ketvirtasis straipsnis, kuriame yra kalbama apie viešuosius tarifus, e, turėtų būti tik tai visuotinių paslaugų tiekėjams taikomas ar visiems. Ir kai kalbame apie viešos informacijos teikimą, supraskime, kad reguliuotojams ar e, kitoms Europos institucijoms gali būti labai sunku suformuluoti savo poziciją, jeigu informacijos neteiks privatūs operatoriai. Jeigu mes negalėsime išsiaiškinti, kiek jie, e, kokius tarifus jie nustato už tam tikras paslaugas, už, tikrus, už tam tikrus e, darbus. Priedė, aš manau, kad turėtų būti nustatyta, kad tik tai tam tikros ribotos, e, tam tikrų ribotų tam tikrų rūšių siuntams turėtų būti taikomos šios nuostatos. Supraskime, kad čia kalbame apie pavienio siuntinio kainą, o ne apie visos siuntos. Tokiu pagrindu, tokia pagrind, tokiais pagrindiniais orientyrais vadovėmės mes dabar dirbame, suprantame, kad diskutuoti reikės labai daug. Aš e, žinau, kad dėl penkto straipsnio yra daug pasisakančiųjų ir galbūt mes dabar turėtume pasvarstyti, kad e, e, šis straipsnis būtų, ta, šie, šie straipsniai būtų taikomi tik tai visuotinių paslaugų tiekėjams ir būtų nesažininga reglamentą e, kurti kitaip. Visos iniciatyvos viena iš pagrindinių minčių buvo ta, kad padėtis yra nesažininga tarptautinių operatorių atžvilgių. Supraskime, kad visiems tenka daug atsakomybės už siuntų bendrosios rinkos sklandų funkcionavimą. Mes turime skatinti e, operatorius dalyvauti tarptautinių siuntų gabenime ir turime taip pat galvoti ir apie vartotojus, ir apie operatorius. Penktame straipsnėje mes kalbame apie tai, kaip reikėtų e, elgtis, kaip galėtumėm pagerinti padėtį ir jeigu informacija bus suteikta, pabrėšime, kad klausimai susiję su tam tikromis specialiomis visuotinėmis paslaugomis turi būti priimti domėm deramai, kad atspindėtume visuomenės specialiuosius interesus ir galėtume apsaugoti visuotinę paslaugą. Nes visi to ir siekiame, tą padarysime, e, padarėme pasitelkdami išnašas, kada reikalinga tą atrasti. Suprantame, kad darbo dar labai daug Taip pat yra parengtas naujas šeštasis straipsnis, daugelis iš mūsų siūlė jį iš naujo suformuluoti. Aš pabrėžiu, kad naujasis straipsnis e, numato papildomą apsaugą vartotojams ir aš raginu visus teikti pakeitimų susijusių su vartotojo apsauga. Ir mes iš esmės bandome sustiprinti E, teisės aktą, numatydami naujame šeštame straipsnėje papildomų saugiklių. Šeštasis straipsnis numatė papildomų prievalių tik tai visuotiniams paslaugoms ir ne visi tam pritarė. Mano nuomonė, tai buvo labai nesažiningas pasirinkimas e, kitų tiekėjo atžvilgių, e, nes ir todėl aš ir daugelis kitų nusprendėme, kad būtų geriau išbraukti tą dalį ir didžioji dalis mūsų tą padarė per galutinės nuostatos, kaip būtent tą turėtume padaryti. Pabrėžiu, tai reikėtų daryti derinant su komersinių paslaugų direktyva. Mes neturim dubliuoti e, jų priimtų nuostatų, taip pat neturime prikurti problemų pašto paslaugų direktyvai. Dėl peržiūros nuostatų yra pasiektas platus susitarimas ir yra parengtas kompromisas, kaip tai turėtų veikti. Taigi šis reglamentas tik papildo tai, kas jau yra padaryta. Nėra atimama niekas iš visuotinių paslaugų e, ir be abejo mes galbūt galutinio tikslo ir nepasieksime, bet verta konstruktyviai dirbti. Tikimės, kad balsuoti šiame komitete suspėsime dar Liepos mėnesį. Ačiū. Ačiū, Anderson. Pone Ferberį, labą dieną. Labą dieną, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš e, iš viso širdies dėkuoju pranešėjai už dokumento pristatymą. Jau įvyko du posėdžiai. Nemanau, kad mes jau pasiekėme tą etapą, kai galėsime pasakyti, kad e, iš kamino pasirodė balti dūmai. Aptarti e, ir suderinti nuomonės dar turime daugelių klausimų. Kitai bus labai sunku parengti kompromisinius pakeitimus. Vienas iš pagrindinių dalykų yra, kiek svarbos visas šis dokumentas turės kokios reikšmės turės visuotinėms paslaugoms. Pašto paslaugų direktyva numato visuotinių paslaugų suteikimo prievalę, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo to, ar jis gyvena kaime ir mieste, e, gautų prieigą prie pašto paslaugų. Netgi kalno viršūnėje gyvenantis žmogelis turi e, įperkamas pašto paslaugas gauti. Europos komisijos pasiūlymas dabar rašo, kad tarptautinės siuntos yra pristatomos nebūtinai už prieinamą kainą. To garantuoti negalima. Greičiausiai per sieną siunčiamos siuntos kainuos daug kartų brangiau negu valstybės viduje. Tai yra nepriimtina. Manau, kad dėl to mes visi sutarėme. O klausimas kila toks. Jeigu pažvelgtumėm į, visas siuntų, į visus siuntų tiekėjus, visas paslaugas e, per sienas ir viduje, mes turėsime galvoti apie tai, kaip elgtis su visuotiniu paslaugų prievalė. Be abejo, paslaugų tiekėjas neturi visuotinių paslaugų prievalės, jie neturi aptarnauti absoliučiai visų ES piliečių. Uh, E, tačiau yra tam tikrų trūkumų. E, mokestiniai aspektai čia iškils. E, jeigu nekalbėsime apie visuotinių paslaugų prievalę, tai tada kils klausimas, o kur kitur praneš, į ką kitus pranešė orientuojasi. Pagalvokime apie užimtumo padėtį siuntų e, įmonėse. Suprantame, kad svarbiausia yra užtikrinti siuntų pristatymą ir mažos bei vidutinės įmonės per elektroninės priekybos sistemas galėtų pristatyti krovinius siuntas ir už sienos Bet tai jau prilygs visuotinių paslaugų tiekimui. Mes negalime paprasčiausiai uh, sukurti savos siuntų pristatymo sistemos. Toks e, verslo modelis nepasiteisintų. Mes galvome apie pagrindinius dalykus, bet atsakymų jiems nerandame ir mums EPP atrodo, kad e, kompromisų pasiekti gali būti labai sudėtinga, nes uh, reišk, reik, nes turime tokių aiškių koncepcinių susikirtimų. Su Europos komisija apie tai yra kalbėta. Man atrodo, kad plenarnėme posėdė didžioji dalis parlamentarų sakė, kad visuotinio aptarnavimo, visuotinių paslaugų prievolė verta mūsų dėmesio ir investicijų. Mes e, iškeliame tai kaip pagrindinį prioritetą. Ir man atrodo, kad e, šis klausimas yra vienas iš pamatinių ir jį turime išspręsti. Uh, Kitas dalykas. Valstybių narių patirtis skiriasi, taip jau yra Europos Sąjungoje. Yra valstybių narių, kur viskas puikiai veikia, yra tokių, kur beveik veikia. E, tarp jų yra labai daug skirtingų patirčių. Mes turime sutelkti dėmesį į klausimus, kurie yra labai skubus. Masų nuomonė yra tokia, komisijos komunikatą turime įgyvendinti ir siuntimas per sienas neturi kainuoti keletą kartų brangiau negu valstybės viduje. EPP sako, kad skaidrumas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kalbant apie visuotinių paslaugų tiekimą. Kitas dalykas, turim kalbėti apie garantijas. Visos vidutinio dydžio įmonės turi gal, turi turėti galimybę naudotis tą tarptautinę siuntų rinką. Taigi yra dar apibrieščių klausimų. Tai yra pagrindiniai e, aspektai, kuriuos turime sureguliuoti. Dar vienas dalykas. Nacionalinis reglamentuotojas iš tiesų šimtų procentų dar neįgyventina e, pašto paslaugų direktyvos. Kągi tai reiškia, tam tikros įmonės susiduria su sunkumais patekdamos į rinką. Uh, Tada kyla klausimas, ar mažos startuolis gali susilaukti tokios pat apsaugos šiame teisės akte kaip kituose teisės aktuose. Joms tiesiog reikia rasti galimybę atsistoti ant kojų. Ir kai juos tik tai, kai jos tos vidutinės įmonės priima naujų žmonių, jūs iš karto turi turėti galimybių vadovautis aiškiais reglamentais pasirūpinkime, kad įmonės galėtų patekti į rinką, netrukdykime jiems tą padaryti. Todėl EPP ir pateikė pakeitimų, kurie leis nustatyti minimales ribas, leidžiančias mažoms startuoliams patekti į rinkas prieš uh, privalėdamos įgyvendinti visą įstatymų naštą. Paskutinis aspektas, kuriame valstybės narės uh, turi labiau reikštis pagal dabar galiojančią pašto paslaugų direktyvą. Yra periferiniai regionai, yra valstybių, kuriuose yra kuriuose trys ketvirtadaliai teritorijos yra periferiniai. Aš nekalbu apie salas, aš kalbu apie tokias ES valstybės, kurios žemynė turi labai daug periferinių zonų. Ir kasgi atsitinka, tokiu atveju pašto paslaugų kokybė labai suprastėja, o nacionalinis reguliuotojas neįleidžia naujoms rink, įmonėms patekti į rinką. Apie tai privalome pagalvoti. Tos temos mums EPP frakcijai atrodo kaip pamatinės. Mes turime išspręsti šios klausimus, o kitaip e, nebus jokios prasmės dirbti. Taip pat suprantame, kad pranešė darys viską, ką gali, kad e, atkreipsiu dėmesį visų frakcijų nuomonės, Tai tarnauja vartotojo labui. Vartotojasgi galų gale nebesugebės atsijoti tos informacijos, kurį jį užplūs. E, taigi jam reikia suteikti bazinę informaciją tik tai. Kitas dalykas - kainų skaidrumo klausimas. Dėl to turi būti išspręsta visa eilė klausimų ir uh, tą turi padaryti pati rinko, neteisės aktai. Kodėl aš tai pabrėžiu, kodėl mes turime vengti tokių dalykų? Kalbam apie duomenų skaidrumą. Mes bandome daryti spaudimą visuotinių paslaugų tiekėjui. Iš esmės tai turės įtakos darbo vietoms. Nes tam, kad rinkos e, operatorius įsitvirtintų rinkoje, jis turi kainuoti pigiau, nes kitaip e, nieko nepadarys. Mm, pigiau jis turi kainuoti net jeigu ir moka PVM. E, tokia įmonė turi rasti galimybių savo biudžete sutaupyti. Bet jeigu pažvelgtume visuotinių paslaugų prievolę, pamatytumėm, kad yra iškelta papildoma kartelė, kurią reikia peršokti. Iš esmės mes kalbame apie socialinę konkurenciją, apie P to nenori kodėl visuotinių paslaugų prievalė dabar kelia e, galvos skausmą. Mano ką tik pristatytame scenariuje, aišku, bus įmanoma rasti kompromisu. Nesileidžiant į detalės, galiu pasakyti, kad mes savo poziciją pranešėjai aprašėme raštu. Yra keletas straipsnių, kuriuos mes norėtumėm šiek tiek pakeisti, vadovaudomėsi vidaus rinkos poreikiais ir tada bus bendra nuomonė nustatyta. Man atrodo, kad yra visai nekvailų minčių šiame pranešime ir galime uh, tą pasiūlymą priimti. Vis tik aš tikiuosi, kad Liepos mėnesį jau uh, jums pavyks pateikti balsavimui, bet kol kas aš nelabai realiai tą vertinu. Ačiū. Mūsų vicepirmininkas, ponas Kun, atsiprašo, jis negalėjo atvykti šiandien po pietų į posėdį, bet e, aš e, kaip e, pirmininkė noriu pasveikinti energetikos ir transporto komiteto iš jo rinkiminės apylinkės regiono parlamento atstovus Meklenburgo regionas e, prie Baltijos jūros. Noriu pono Kun vardu pasveikinti jos svečius mūsų komiteto posėdėje. parlementaire et vous aussi de manière locale que vous soyez, eh ben, nos invités nous fait le plus grand bien. En tout cas, soyez. Labai svarb, svarbu, kad e, parlamentarai dirba ir savo apylinkėse. Tikiuosi, jums patiks mūsų diskusija. Bus įdomu. Ačiū, pirminkė. E, dla pani poseł Lucy Anderson, która jest naprawdę. Aš norėčiau padėkoti poniai Anderson. Ji labai aktyviai dirbo, nepaisant uh, tų teigiamų pakeitimų, kuriuos matome kompromisinėme pasiūlyme, vis dar e, yra tam tikrų aspektų, kuriuos norėtume pakoreguoti. Gaila, kad e, pranešėjai atsižvelgė vos į kelis e, mūsų frakcijos pasiūlytus pakeitimus. Didžiausia problema, kuri mums kyla, yra susijusi su privalomu ataskaitų teikimu. Kai kuriams e, įmonėms yra numatoma tokia prievalė, e, bet e, kai kurios įmonės nepateks iš šio teisės akto taikymos rytį. Vadinasi, šią direktyvą bus sunku įgyvendinti. Žvelgime į tam tikras įmonės įmonių padalinius, tik tai kai kurias grupės išrenkame ir dėl to gali būti sunku įgyvendinti tokį teisės aktą. Be to gali kai kurios nuostatos dubliuotis, reikės užtikrinti, kad nebūtų neigiamo poveikio tam, kas vyksta dėl visų šių aspektų. Kalbant apie nedidelės įmonės arba įmonių padėlinius, reikia užtikrinti, kad jiems nesusiklostytų pernelik sudėtinga padėtis. Kalbant apie trečiąjį straipsnį, apie e, siuntinių pristatymą valstybėse narėse, ten yra nurodytas e, darbuotojų skaičius. Pranešėja siūlo numatyti 25 darbuotojus. Mažoms ir vidutinėms įmonėms tai sukels didelių problemų. E, Be to, tai nesuderinama su MVI apibrieštimi. Komisijos e, pasiūlyme numatyta, kad reikėtų taikyti 50 darbuotojų skaičių. Dėl to neturėtų kilti kokiu nors ypatingu sunkumu nacionalinį reguliavimo institucijai. Dėl antro, dėl 235 pakeitimo reikia vertinti vartotojų padėtį. Biurokratija tik plinta, dėl to tenka operatoriams tenka patirti didesnės išlaidas. Suprantu, ką pranešėjas sakė dėl penktojo straipsnio, bet manau, kad nacionalinėms reguliavimo institucijoms reikia palikti didesnį veiksmų laisvę. Ir reikėtų dar aiškintis, tikslintis, rinkti duomenis, kad būtų galima nustatyti galutinius mokesčius, apsispręsti dėl sąnaudų susijusių su, su brangovų paslaugomis. Be to e, gaila, bet e, pranešėjai neatsižvelgia vieną iš mūsų pasiūlytų pakeitimų dėl e, to, kad reikėtų atsižvelgti tik į visuotinio paslaugų teikimo kainą. Tas pakeitimas 167 mums labai svarbus. Matome, kad pranešėja daug padirbėjo siekdama nu, užtikrinti kompromisinius sprendimus, bet reikia dar kitus klausimus spręsti. Ponas Telička, ačiū. Mes čia kalbame ilgiau nei pačiame šešėlinių pranešėjų posėdėje. Aš norėčiau pabrėžti, kad Jaučiuosi labai gerai dėl to, kad um, siekiame vieno tikslo. Norime užtikrinti, kad uh, siuntinių pristatymo rinka tinkamai veiktų, kad uh, būtų atkreipiamas dėmesys į poreikius, uh, kad jie būtų tenkinami. Žinoma, visi įsivaizduojame savaip, kaip turėtų atrodyti siuntinių pristatymo rinka ateityje. Daugelis kolegų jau įsakė nemažai minčių. Manau, kad žvelgiant šį pasiūlymą reikia turėti omenyje elektroninės priekybos aspektus, bet to rinkoje esama ir tam tikrų anomalijų. Suprantama, yra tam tikras kainų skirtumas keliais procentiniais punktais. Nenoriu kalbėti apie tai, kaip nustatomos kainos, jų struktūra. Uh, tai savame suprantama. Bet e, kalbant apie tarpvalstybinių siuntinių pristatymą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie skirtumai tiesiog didžiuliai. Ir e, reikėtų šią prasme dar toliau padirbėti su komisijos e, pasiūlymu, kad neliktų jokių abejonių nenoro paremti šį teisės aktą. Reikia mokytis iš praktinių dalykų. E, kalbėjusi su daugeliu suinteresuotųjų subjektų ir manau, kad verta dėti šias pastangas, bet svarbu užtikrinti, kad ir toliau būtų taikoma ta pati taikymos rytis, kad e, padėtume užtikrinti, kad ši sistema papildytų e, jau galiojančią pašto paslaugų direktyvą, kad mes pagerintume tai, ką galime pagerinti ir nesibaigtų tuo, kad e, priimtume teisės aktą, kuris tik sukeltų daugiau problemų šioje rinkoje. E, turiu pripažinti, kad esu nusiteikęs gana optimistiškai, galbūt diskusijos dar nėra pakankamai įsibėgėjusios, dar nėra pažangos, bet e, vis dėlto labai vertinu pranešėjos pastangas siekiant atsižvelgti visų nuomonės. Manau, kad pažanga darome, ji laipsniška, bet e, nieko tokio. E, ji gali būti ir lėta, svarbu viską padaryti teisingai. Dar vienas elementas, kurį norėčiau pabrėžti. Tai elementas susijęs su taikymu sritimi. Po dviejų metų e, vyks pašto paslaugų direktyvos peržiūra. Ir Kai kurie mūsų komentarai, ko gero, labiau susiję su tuo procesu ir neverta iš šio pasiūlymo daryti kalėdų eglutės su savo pastabomis ir komentarais. Svarbu užtikrinti, kad būtų priimtas teisės aktas kuriuo būtų užtikrintas geresnis reglamentavimas. Galbūt tai skamba kaip klišė, bet mano nuomonė tai svarbu. Dabar konkrečiai ketvirtasis straipsnis apie jį kalbėta porą kartų. Taip, yra tam tikrų skirtumų ir kyla klausimas, ar visus operatorius reikėtų apriepti, ar tik visuotinio paslaugų teiki, teikimo operatorius. Vykstant rinkos raidai, Nemanau, kad visuotinio paslaugų teikimo operatoriai yra vieninteliai šios rinkos atstovai, bet to ateityje gali būti ir kitokių pokyčių. Nemanau, kad čia reikia e, gilintis detalės. Daugelis operatorių keičia savo veiklos pobūdį, keičiasi modeliai ir taip toliau. Bet to e, labai e, džiaugiuosi, kad pranešėjai atsižvelgia į pasiūlymą apriboti nuostatą pavieniais tarifais, kad būtų galima užtikrinti, jog būtų sudarytos pakankamai palankios sąlygos mažiems operatoriams MVI, kad nebūtų kokiu nors ypatingų sąlygų didelėms bendrovėms. Svarbu mm, pirmiausia kalbėti, mm, galvoti apie klientus. Mm, matau, kad e, pirmininkė, kad jūs linksmina ponas Vanderkamp. Turbūt e, girdite, ką jis ten e, sako, ne į mikrofoną. Atsiprašau, gal nesijuokime vieni iš kitų čia komitete. Dėl penktojo straipsnio, dėl įperkamumo, galėčiau pritarti komisijos pasiūlymui Um, atlikti tam tikrą įperkamumo bandymą, svarbu atsižvelgti į poveikį ir sąnaudas. E, kai kurie kolegos jau tai minėjo ir, manau, visi galime tai, dėl to sutarti. Pranešėjai taip pat aiškiai pasakė, kad mes e, tikrai neketiname kaip nors slapta reglamentuoti kainų. Tiesiog norime numatyti vieną bendrą tarifą. E, ir kalbant apie e, tam tikrą suderinimą. Manau, kad reguliavimo institucijoms tai bus naudinga, norime viską gana darniai vienu įpū reglamentuoti dėl mokesčių lygių, dėl kitų dalykų. Kituose etapuose reguliavimo institucijos galės prašyti papildomos informacijos ir taip toliau. Dėl skaidrumo ir nediskriminacinės prieigos tarp valstybinių mastų. Šis straipsnis, ko gero, turės e, matomiausią poveikį vartotojams e, per e, trumpą laiką ir reikės ypač į tai atkreipti dėmesį tam tikriems operatoriams, ypač tiems, kas negali dėrėtis dėl palankesnių sąlygų su didesniais operatoriais. Tai galbūt turėtų vykti komercinių pagrindų, bet nesame tikri. Dėl visuotinių paslaugų teikimo neaišku, ar operatoriai yra investavę e, pakankamai daug, ar jie nepraras savo rinkos dalies. Bet e, svarbu užtikrinti galimybę pasidalyti tinklo sąnaudas, e, tačiau noriu pabrėžti, kad reikėtų užtikrinti geresnės apsaugos priemonės. Dar kelios paskutinės pastabos. E, Prašau, jeigu norime e, tvirto kompromiso, jeigu norime susitarti, neįtraukime į šį teisės aktą e, visų tų e, nuostatų susijusių su įvairiausiais aspektais dėl užimtumo, darbuotojų saugos ir kitų daugybės aspektų. Man atrodo, kad dėl tam tikrų dalykų gali tiesiog kilti papildomos administracinės naštos paslaugų teikėjams. Taigi dar lieka nemažai ką nuveikti, bet e, pranešėjos tikslams visi pritarėme, manau, ir e, galime išvengti tam tikrų nereikalingų diskusijų, sutelkti dėmesį į svarbiausius e, tikslus ir, manau, galėsime pasiruošti balsuoti Liepos mėnesį. Ačiū ponui Teličką. Vim van de Kamp. E, Ponas Bartankam. Ačiū, pirminkė. Atsiprašau, teko trumpam išeiti per posėdį ne todėl, kad man trūksta kantrybės. Aš jau kelias savaitės seku šį dokumentą ir man vis susidaro įspūdis, kad bandoma suderinti nesuderinamus dalykus. Todėl norėčiau primiktinai paprašyti pranešėjos e, užtikrinti, kad viskas būtų labai paprasta. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Reikia pagalvoti apie tai, kad e, toje direktyvoje nebūtų dalykų, kurių ten neturėtų būti. Ir man susidaro įspūdis, ir kaip sakė ponas Farber ir ponas Talička, turime rinką ir rinka turi sugebėti atlikti savo funkciją. Rinka yra rinka. E, turime ją išlaisvinti, kad ji galėtų tinkamai veikti ir e, savaime reguliuotis. E, visuotinio paslaugų teikimo nuostatas pasirinkome mes ir svarbu užtikrinti, kad nežiūrėtume į viską vienodai. Reikia turėti omenyje ir pašto paslaugų direktyvą. Ir čia e, penktojo straipsnio pirmąją dalį, jeigu mes viską sumaišysime į vieną krūvą, nebus gerai. Jaučiuosi truputį atsakingas ir už tai, ką sakė ponas Telička dėl e, to, e, kad kartais siekiame savų tikslų ir nenorime susitarti dėl kompromiso. Tad um, galiausiai parengiamas ne pats geriausias teisės aktas. Pranešėjas skiria labai daug laiko ir pastangų šiam teisės aktui, tad manau, mes turime visi dirbti sažiningai ir galvoti apie tai, ko iš tikrųjų reikia. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau pasveikinti e, Liusi parengus šį pranešimą. Džiaugiuosi tuo, kaip ji bando rasti kompromisą tarp visų šių skirtingų nuomonių. tarp valstybinių siuntinių rinka labai įvairi valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse skaidrumas, pavyzdžiui, dėl kainų labai didelis. Bet yra ir kitokių valstybių narių, Mm, kuriuose neaišku, ar ta kaina, kurią moka klientas, yra pagrista atsižvelgiant į rinkos sąlygas. Čia mums prioritetas būtų padidinti skaidrumą, mano nuomonė. Nesvarbu, ar kalbame apie privačiojo sektorius ar viešojo sektorius paslaugas, Europos piliečiams reikia teisingų kainų ir valdžios institucijos turi įsikišti, jeigu atsiranda kokiu nors iškraipimu arba susiformuoja monopolis. Tai ypač aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinoma, nereikėtų reikalauti, kad paslaugų teikėjai teiktų informaciją valdžios institucijoms ex ante, bet jeigu esame kokiu nors įtarimu dėl pažeidimų, Tuomet nacionalinėms valdžios institucijoms turi būti pateikiama pakankamai informacijos, kad jūs galėtų įvertinti padėtį rinkoje. Pranešime kalbama apie septintąjį straipsnį dėl duomenų konfidencialumo. Manau, kad e, tos baimės dėl duomenų praradimo nepagrystos. Manau, galėsime ir toliau konstruktyviai diskutuoti. Galime atsižvelgti į valstybių narių skirtumus, bet to siekiame tikslo patobulinti rinką. Ačiū. Ponas Reikia. Ačiū. Pirmininkė. Sveikinu pranešėją parengus tą pranešimą, noriu pateikti bendro pavyzdžio pastabų. Na, direktyva sudėtinga ir ten dažnai uh, painiojami skirtingi dalykai ir yra vairių delikačių klausimų. Taigi, kalbant apie visuotinės svarbos paslaugas ir jų teikėjus, ku, kuriems yra nustatomi įsipareigojimai teikti visuotinės svarbos klausimus, jie turi vadovautis tam tikrais apribojimais. Ir e, šios paslaugos tampa vis mažiau pelningos. E, Siunt siuntiniai, siuntinius e, visuotinės svarbos paslaugų teikėjai laiko, kaip, e, vertina kaip e, sektorių, kurį nori plėtoti. Taigi viena vertus kyla pavojus visuotinės svarbos paslaugų teikėjams, jie gali netekti savo konkurencingumo. Kita vertus, reikia galvoti apie rinką, skaidrumą, konkurencingumą ir tinkamą kainą vartotojams. Ir būtent iš šioje srityje gali būti pateikta priešingų pasiūlymų, bet reikia siekti pusiausviros. Taigi ši tema yra nepaprastai sudėtinga, ypač turint galvoje, kad šiai rinkai kelia pavojų integruotų paslaugų teikėjai. Visi turbūt suprantate, apie ką mes čia konkrečiai kalbame. Ir mm, taigi yra didelė šį e, rinką ir viena vertus turime visuotinės svarbos paslaugų teikėjus, kita vertus e, specialių paslaugų teikėjus ir mm, šioje direktyvoje, manau, bus sunku rasti pusiausvyrą. Bus tokių, kurie pasisakys už vieną pusę, kiti už kitą pusę. Na, neįsivaizduoju, kaip balsavimas vyks mūsų komitete, bet gali būti, kad e, liks tam tikro kartėlio, nes e, kompromisinė pozicija turbūt ne, nepatenkins e, tų, kurie atstovauja visuotinės svarbos paslaugoms ir tų, kurie siekia konkurencingumo, konkurencijos. Ir taip pat manau, kad mums reikia šiek tiek keisti siuntinių koncepciją, galbūt reikia kitokios teisėkuros procedūros, nes nemanau, kad mums čia pavyks rasti kompromisų, nepaisant pranešėjos geros valios. Taigi, akivaizdu, kad yra labai didelių sunkumų. Viena vertus žmonės nori visuotinės svarbos paslaugų ir jų apsaugos, kita vertus norima e, konkurencingos rinkos. Ir, na, ar čia tikrai reikia reglamentuoti viską taip, kaip siūloma, e, kokio skaidrumo reikia, na, ir turiu pasakyti, kad ir pati siuntinių apibrieštis nėra patenkinama, vis atsiranda naujų pastabų. Bet kuriuo atveju manau, kad bus nepaprastai sunku mums gyveninti savo tikslą. Dėkuoju ponui Rykė. Like uh, Ponas Zylė, ačiū mm, mm, pirmininkė, na tikiuosi, kad viskas sėkmingai vyks ir balsuojant komitete, ir galutiniu etapu. Aš norėčiau pakomentuoti trečią straipsnį ir informacijos teikimą. Mūsų nuomonė e, vienas e, sprendimas taikomas visiems nepasiteisins. E, reikia galvoti apie apmokestinimą, kitas priemonės ir dėl to aš ir pateikiau pakeitimą. Manau, kad vietoj 10 darbuotojų reikėtų 25, tačiau kita vertus tai neišsprendžia mažų valstybių narių problemos ir dėl to mes norėtume uh, palikti šią sritį nacionaliniams reguliavimo agentūroms, nes jos gali tinkamiausiai atsižvelgti į valstybės narės specifiką ir mm, įtraukti e, ir visų etatų, ne visų etatų dirbančius darbuotojus, laikinus darbuotojus. Manau, kad nacionalinės institucijos taip pat turėtų kovoti ir su socialiniu dempingu šioje srityje, kai nemokami visi mokesčiai. Pavyzdžiui, Latvijoje veikia mikro įmonės. Po krizės mes sukūrėme keletą apmokestinimo sistemų, daugelis įmonių perka paslaugas iš išorės šaltinių ir nuol, mikro įmonės nuolat mažina mokesčius. Ir taigi mano nuomonė, reikia palikti valstybėms narėms laisvės, e, ką daryti šioje srityje. Taip pat Markus Ferber sakė, kad jis nori suteikti galimybių įmonėms startuoliams. Tačiau apie kokias startuolės mes kalbame? E, ar jos e, siūlo naujas technologijas? Pavyzdžiui, Estijoje matėme įmonę, kuri veikia praktiškai be žmonių E, naudojant telefonus. Manau, kad reiktų kalbėti apie tokio tipo įmonės startuolės ir galima kelti informacijos reikalavimą. Jeigu tai yra nauja įmonė, turinti technologijų, jį perims dalį rinkos. Kai kur tai leidžiama, kai kur ne. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Zylė. Labai ačiū, ponė Zylė. Dabar kom... kreipiuosi vėl į komisiją. Thank you very much. Uh... Labai ačiū. Džiaugiamės, kad šiandien susilaukime tokios paramos, ypač dėl trečiojo straipsnio, kur yra kalbama apie reguliuotojo priežiūros reikšmę. Vadinasi, visi siuntų E, siuntėjai turės teikti informaciją kiekvienais metais nacionaliniai reguliavimo institucijai. Taip pat džiaugiamės, kad paaiškinimų yra pateikta, taip pat e, yra pateiktas siuntinio apibrėžimas, tas principas leis sumažinti administracinę naštą, taip pat kartu, kaip, daug, kaip jau daugelis jūsų sakėte jau ir šiandien, Norime pabrėžti, kad Europos komisijos pirminis tikslas nebuvo išplėsti skaidrumo iki visų tiekėjų. E, mes kalbame tik tai apie visuotinių paslaugų tiekėjus, visuotinės reikšmės paslaugų tiekėjus. Komisijos logika rengiant ketvirtąjį straipsnį buvo parengti nenuginčiamą bazę įperkamumo nustatymui, kaip kad kalbama penktame straipsnėje. Ir čia mes e, džiaugiamės, kad yra pasiūlyta grįžti prie komisijos pirminio pasiūlymo. Kodėl? Ne todėl, kad mes e, nenorime e, teisingai traktuoti visuotinių paslaugų tiekėjų. Čia, jeigu tai parašytume, stoltėmės tik juos nes tik jie pagal pašto paslaugų direktyvą yra įpareigoti teikti įperkamas paslaugas. Manau, kad, kaip jau pasakyta, Šis reglamentas papildys e, pašto paslaugų direktyvą ir tokiu būdu užtikrinsime, kad e, tarptautinės siuntos būtų traktuojamos taip, kaip dera. Ir e, džiaugtumėmės, jeigu penktame straipsnėje būtų labai aiškiai paminėti 12 pašto paslaugų direktyvos straipsnio principai. Kodėl? Todėl, kad būtų išvengta per daug didelės naštos iš reguliuotojų pusės. Iš esmės mes taikysime tuos pačius principus kaip ir kitoms pašto paslaugų uh, dalims. Norime išvengti bet kokių nesusipratimų. E, šio reglamento turinys visai nepakeis visuotinių paslaugų direktyvos taikymą masto. Iš esmės tai yra susiję su pašto paslaugų direktyvos numatoma peržiūra, nes norime tiesiog išvengti bet kokios painiavos, kas bus parengta po dviejų metų, galbūt jau nebebus vertinama kaip peržiūrą, galbūt po dviejų metų tai bus vertinama kaip šeštasis pašto paslaugų direktyvos e, gyvenimo vertinimo dokumentas, o visuotinių paslaugų tiekėjai e, ir jų prievalės bus peržiūrėtos. Apgailę staujame, kad yra siūloma išbraukti šeštąjį straipsnį, bent jau pirminį jo variantą, kur yra kalbama apie trečiųjų šalių prieigą. Galbūt pirminė formuluotė nebuvo tokia aiški Ir labai svarbu, kad procesas įvyktų e, ir viskas būtų sklandžiai. Noriu tik patikinti, kad šios direktyvos tikslas, šio reglamento tikslas suteikti naudos mažmeniniams vartotojams. Jeigu paliktume pirminį straipsnį, galėtume padidinti konkurenciją ir suteikti vartotojų daugiau pasirinkimo. Manau, kad čia ir baigsiu. Ačiū. Madame Anderson, est-ce que vous... Pone Anderson, ar norit pasakyti? Euh, Taip, porą pastebėjimų. Markoso nebeliko, bet aš noriu jį patikinti. Ir pasakykite jam, jeigu čia yra jo atstovų, kad jokių būdų nenoriu atsisaktyti mūsų pasiektų bendro darbo rezultatų, rengiant pašto paslaugų direktyvą. Praėjusiais metais plenariniam posėdžiui mes kartu teikėme rezoliuciją. Aš puikiai suprantu, ką jis norėjo pasakyti. Bendrai galiu pasakyti, kad tame tekste buvo didelis, didelė dalis teksto skirta užimtumo sektoriui. Jokių būdų mes nekalbame užimtumo sektoriaus reglamentavimą. Mes kalbame apie tai, kaip užimtumas yra susijęs su rinkos iškraipimais, kaip buvo pasakyta. Taigi tiek galiu pasakyti. Aš dabar matau, ką galiausiai nuveiksime kalbėdami apie galutinės nuostatas ir akivaizdžiai visuotinių paslaugų teikimo prievalė turi būti apsaugota, ją turi būti investuojama, mes sukūrėme bazę, kuri jokių būdų neiškraipo padėties. Ponui Zlotovskijui noriu pasakyti. 282 pakeitimas galėtumėm grįžti prie priedo ir pažiūrėti, ar yra galimybių nustatyti tikslius tarifus, apie kuriuos jūs kalbate, kad juos reikia ištirti. Aš manau, kad reiktų suprasti, jog aš neignoruoju jūsų pakeitimo. 282 pakeitimo jokių būdų neignoruoju, tiesiog galvoju, ką būtų galima padaryti. Labai ačiū visiems už komentarus ir dar kartą galiu pasakyti, kad nekalbame apie duomenų dubliavimą. Jūs apie tai savo pakeitime labai aiškiai kalbėjote ir esate visiškai teisus. Negalime kurti trečią straipsnį prievalių, kurios reikalauja nebūtino duomenų dubliavimo. Pone Teličke, jūsgi žinot, kad aš su jumis sutinku dėl daugelio aspektų ir dar kartą galiu pasakyti, kad nenoriu sukurti tokio reglamento, kuris vienai par kitaip iškraipytų rinką. Noriu tik visiems pasakyti, skaitant ir poną Rikį, kad čia reikia nepamiršti, jog siuntos E, daugelį valstybių narių e, sudaro labai nedidelę e, operatorių veiklos dalį. Todėl mes atrodytume kaip dinozaurai, jeigu bandytumėm parengti reglamentą tokia specifinė tema ir nesistengtumėm apimti kuo daugiau naujų operatorių. Todėl aš nenoriu, kad būtumėm taip mat, traktuojami. Tikiuosi, kad tai bus įmanoma padaryti. Uh, Jūs sakote, kad e, tai yra ambicingas tikslas, nes mes kalbame apie labai konkretų aspektą, kalbame apie e, tarptautinės siuntas. Manau, kad mes čia turime galimybę darbą užbaigti. E, mes galime suderinti tai, kas atrodo nesuderinama, nes aš manau, kad viskas yra suderinama. Bet e, supraskime, kad e, aš nesiūliau naujų dešimties papildomų straipsnių. E, E, mes e, turime glaustą tekstą parašyti. Aš remiu geresnio reguliavimo principą, todėl viskas, ką mes darome, bus patikrinta keletą kartų ir e, užtikrinsime, kad viskas būtų teisinga. Klaudija, taip labai teisingai pastebėjai. Kalbame apie sažiningumą ir apie vidaus rinką. Teisingai pastebėjai, kad kai kurios reguliavimo institucijos elgesi skirtingai Tame ir yra esmė, kalbama apie Europos kontekstą, pašto paslaugų direktyva, net ir e, geriausiai ją vertinant nesukūrė tokios bazės, kuri yra reikalinga rinkos operatoriams. Kalbame tik apie siaurą dalį rinkos. Niekas e, neapsimeta, kad visas problemas taigi jums ir išspręs, bet kažkokio prasmingo darbo nuveikti galime. Taigi tiek ir galime pasakyti, na, kalbant apie trečiąjį straipsnį, taip, Pagalvokime apie tolesnius jūsų pasiūlymus dėl to, kaip galėtumėm tas problemas išspręsti, kaip suteikti valstybėms narėms pasirinkimo laisvę, tada, kai reikalinga. Manau, kad e, atsakiau didžiąją dalį klausimų ir sureagavau komentarus. Dėkoju visiems, kad tiek daug dėmesio skiria šiam klausimui. Ačiū. Merci beaucoup, Labai ačiū, ponė Anderson. Primenu, kad balsuosime E, Liepos 11 dieną. Laiko labai nedaug, bet galime pabandyti rasti gerų kompromisų, kad e, šis dosie būtų palankiai vertas parlamente. Toliau šiek tiek e, anksčiau baigėme negu numatyta. Je vais euh, proposer une pause parce que la personne qui est à deux... Siūlo padaryti pertrauką, nes dar netėjo žmogus, kuris uh, turės pristatyti uh, kitą dokumentą. Penkių minučių pertrauką.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 2030 ir, e, ir dar kitos direktyvos įgyventinimo būklę. E, suteiksiu žodį iš karto poniai iš e, MUF generalinio direktorato. Pavardės pirmininkė nesugeba ištarti. Jonidų. Jonidų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie dokumentą, ataskaitą, kurią parengėme šių metų pradžioje dėl uh, krovininių automobilių tikrinimo keliuose. Jūs jau sakėte, kad kalbame apie 2013-2014 metų laikotarpį, kaip kad buvo numatyta direktyva 2030. Tai yra valstybių narių prievalė, kad dviejus metus jos turi atsiskaityti apie tai, kas padaryta, patristatyti trūkumus ir panašiai. Šį kartą buvo šiek tiek vėluojama, kai kurios valstybės narės E, pateikė ataskaitas laiku, tačiau matote žemėlapyje, kad geltonai pažymėtos valstybės vėlavo, o dvi valstybės narės netenkino reikalavimo. Kodėl? Todėl, kad 2000 metų direktyvą e, pakeitėme 2010 metais kitą direktyvą, kurioje buvo numatyta visa eilė ataskaitų. Tai buvo pirmoji ataskaita Be to yra naujų nuostatų, kurios paaiškina, kodėl yra vėluojama. Dvi stambiausios valstybės narės susidūrė su sunkumais įgyvendant teisės aktus ir todėl e, tikimės, kad rengiant kitą ataskaitą jos tenkins visus reikalavimus. Šioje, šiame žemėlapyje jūs matote, atsiprašau, šiame grafikė jūs matote, kaip pasiskirsto tikrinimai tarp vietinių valstybių ir už, vietinių sunkvežimių ir užsienio transporto priemonių iš ES ir iš kitų valstybių. Matysite akivaizdžiai, kad valstybėse narėse padėtis labai skiriasi. Čia yra rimta problema. Kartais tai yra pagrindo, kartais visai nėra pagrindo. Bet šioje, šiame grafike labai aiškiai matote, kad šiuo metu patikrinimų skaičiai labai ženkliai sumažėjo - 31 procentu per mūsų aptariamą laikotarpį. Apie tai jau kalbėjomės su uh, techninės apžiūros komitetu, gegužės mėnesį tai aptarėme, bandėme pa, a, rasti paaiškinimų ir jų radome. Vienas iš paaiškinimų buvo toks. Įgyvendinimo administracija turi kitų prioritetų. O antras paaiškinimas buvo geresnis, jis sakė, kad kartais patikrinimų skaičius sumažėja, nes taikomas tikslingesnis metodas. Ir kai kurių valstybių atveju iš tiesų taip yra, tai yra pažangus pokytis, rodantis, kad mažiau laiko yra išvaistoma ir nevykdomi nereikalingi patikrinimai. Nenoriu įvardinti e, specialių valstybių, bet aš jums galėsiu suteikti daugiau informacijos. Šiame grafikė pateikta daug informacijos apie draudimo lygius, kokios transporto prie, priemonės yra draudžiamos. Bendras draudžiamų transporto priemonių procentas išaugo, lyginant su ankstesniu tikrinimo laikotarpiu 2011-2012 metais. E, procentas siekia 5,1, šiandien 9,8. Tačiau grafikė vėlgi matote, kad labai smarkiai skiriasi valstybės narės. Dar kartą, tai e, iškelia klausimą, ar e, pasirinkta viskas tikslingai ir efektyviai. Bendrai kalbant, atrodo, kad E, vietoje naudojami automobiliai yra mažiau prižiūrimi negu į užsienį važiuojantys. Tolesnis grafikas, tolesnė skaidrė, matote, kokie dažniausi trūkumai, gedimai nustatomi valstybės narės apie tai pateikė informaciją. E, savo prezentaciją aš jums išsiuntinėsiu, todėl dabar detalių neskaitysiu. E, bet vis tik matome, kad kai kurios valstybės narės įvardina labai specifinius trūkumus, specifinius gedimus. Kiekviena valstybė norė turi savo mm, tokių tarsi preferencijų, apie ką atsiskaityti. Išvados, paskutinė skaidruolė. Tris pagrindinius e, punktus išskirčiau ir jūs turėtumėte įsidėmėti iš šios ataskaitos. Pirmiausia, sumažėjo tikrinimų skaičius. 31,5 procento. Jau sakiau, iš principo tas skaičius keltų mažesnį nerimą, jeigu tuo pat metu būtų išaugęs draudžiamų automobilių skaičius. Tai patvirtintų, kad dirbama tikslingai. Kitas dalykas yra pusiausvėros klausimas. Ir kažkaip aš jau sakiau, Turime kalbėti apie pusiausvirą tarp užsienio ir vietos automobilių. Ir ne visuomet ji yra gerai pasverta, nes tas balansas yra geras. Kai kuriuose valstybėse narėse tą galima paaiškinti nesudėtingai, tačiau ne kiekvienoje valstybėje narėje yra pamiek, pasiektas optimalus balansas. Na ir paskutinis mūsų pastebėjimas - uždraustų automobilių dalis yra labai nedidelė. 0,4 procento. E, tai rodo, kad mūsų pasirinktos tikslinio tikrinimo priemonės nėra veiksmingos, yra išvaistama labai daug laiko, o didelis skaičius E, kitose valstybėse narėse rodo, kad problemų yra labai. Tai jeigu, pavyzdžiui, vienoje valstybėje narėje yra nustatyta 89,6 procentai vietos automobilių, kurie turi defektų, tai rodo, kad kažkokių problemų glūdi e, šioje sistemoje. Vėlgi iškyla geresnio tikslingumo klausimas. Apie jį bus kalbama naujoje direktyvoje, kuri įsigalios nuo kitų metų. toje direktyvoje bus nustatyta geresnė rizikos vertinimo sistema ir artimiausiais metais bus kalbama apie geresnį organizavimą ir didesnį tikslingumą. Ačiū. Ačiū. Kas norėtų įsakyti pastabų, ponas Zvartinkamp? Ačiū pirminkė. Prašau teisingai mane suprasti. Manau, kad šis pranešimas turėtų būti teikiamas kartu su judumo teisės aktų rinkiniu. Jeigu teisingai suprantu, ponia e, Bulc siūlo padidinti 3 procentais e, patikras keliuose. Nelabai aišku, ar tie 3 e, procentai bus skirti tam, kad būtų sprendžiama kabotažo problema ar kad vyktų tikslinės e, patikros keliuose. Kitas klausimas, kokia padėtis bendradarbiaujant e, nacionalinėms inspekcijoms. Vyksta savanoriškas bendradarbiavimas tarp inspekcijų IRC. E Tokia organizacija ERC, e Europos e, kelių kontrolė. Noriu pastirauti, koks yra ryšys tarp jos inspektorių ir komisijos. Dar kitas klausimas. Vokietija ir Prancūzija, vienos didžiausių valstybių, nesugebėjo arba nenorėjo teikti duomenų ataskaitų. Nežinau, kodėl tiesiog priimu domen tą informaciją. Taip pat klausimas dėl Niderlandų. Šiek tiek populistinio pobūdžio. Niderlanduose susidaro įspūdis, kad turtingi sunkvežimių vairuotojai e, iš Niderlandų greičiau kontroliuojami ir tikrinami kitose valstybėse narėse nei kiti vairuotojai. Žinoma, tai tik gandai, bet galbūt komisija turi kokios nors informacijos šiuo klausimu. Ačiū. Pane Šanilova. Dėkuoju, pirminkė. Paprašiau žodžio nes um, dėl šios direktyvos rengiau pranešimą šiame parlamente ir um, noriu pasakyti, kad šiandien pateikta informacija primena man apie tas diskusijas, kurios vyko prieš keliarius metus, kad reikia geriau tikslingiau taikyti kontrolės priemonės, patikrinimus, kad nebūtų diskriminuojančio požiūrio, nes tarp valstybių narių yra didelių skirtumų. Taigi nieko nauja, niekas manęs nestebina. Tai, ką norėjau pasakyti, jau pasakė ponas e, Vanderkamp, aš tik noriu pateikti vieną klausimą. Vokietija ir Prancūzija. Ką daryti? su tuo, kad nėra duomenų iš šių valstybių. Taip pat e, dėl rizikos vertinimo. Būtent e, todėl norėjome tokių tikslinių patikrinimų, kad būtų tikrinami didžiausia pavojų kelintis vežėjai. 2019 metais visą tai turės būti gyvendinta valstybėse narėse. Kaip Jums atrodo, ar valstybės narės jau e, sugebės e, įdėkti tas e, rizikos vertinimo sistemas, kad būtų užtikrinti tokie tikslingi patikrinimai? Ačiū dabar ponas Van Milderberg. Ačiū pirminkė. Aš turiu panašių klausimų dėl patikrų skaičiaus didinimo. Man smalsu, ar komisija atliko kokią nors analizę e, dėl ataskaitų teikimo laikotarpio. Žinoma, valstybės narės norėtų daryti didesnį spaudimą ir tas spaudimas ir joms pačioms daromas, skiriant lėšų iš biudžeto ir norint gauti atitinkamų rezultatų. Noriu grįžti prie to, ką sakė anksčiau kalbėję kolegos, labai didelį nerimą kelia tai, kad e, dvi didžiausios valstybės nesugeba, negali pateikti duomenų. Gal reikės pagalvoti apie tai, ką daryti ateityje su ataskaitų ir informacijos teikimu. E, juk pareiga teikti informaciją įtvirtintą teisės aktais. Ir šios valstybės taip pat e, turi e, teikti duomenis, informaciją. Manau, kad jeigu jos ir toliau taip elgsis, e, joms turi būti pradėta pažeidimo tyrimo procedūra, nes į visus turi būti vienodai žiūrima. Ačiū dabar, ponas Kramer. Ačiū, pirminkė. Dėkuoju šį pranešimą, bet jis vis dėlto šiek tiek nuvilia. Bet jau gerai žinoti, kad e, Prancūzija ir e, Vokietija visiškai nesirūpina ES teisės aktais, bet e, jūs esate sutarčių sergėtoje, negalite tiesiog žiūrėti į tai, kas vyksta ir nieko nedaryti. Manau, kad reikia imtis ryštingesnių veiksmų. Kitas dalykas. daug kas nagrinėjama, bet daug ko ir trūksta. 10 procentų sunkvežimių perkraunami. Ar yra kokios nors statistikos šiuo klausimu? Ar vėl Vokietija ir Prancūzija neteikia duomenų, nevykdo savo įsipareigojimų? Galbūt yra kokios nors informacijos, nes sunkvežimių perkrovimas uh, kelia didelį pavojų ne tik patiems vairuotojams, bet ir kitiems eismo dalyviams kelyje. Kitas dalykas - vairavimo ir poilsio laikas. Lankiausi kontrolės poste ir e, buvo vairuotojų, kurie prašė juos patikrinti, nes jiems e, teko vairuoti 17 valandų be pertraukos. Ir tai nėra pavienis atvejis, e, tokių atvejų labai daug, tad visiškai nevykdoma jokio, jokios kontrolės, kaip įgyvendinami teisės aktai. Ar komisija gali kaip nors e, iš viso pakomentuoti tokią situaciją? Ar e, nėra jokios kontrolės, ar sukontroliuojama tik tai 0,1 procento visų atvejų? Dabar dėl ateities jau buvo Dieselgate skandalas, reikia pagalvoti apie um, tokius atvejus, ar ir šiuo požiūriu bus atliekami patikrinimai. Juk ir tokiais atvejais visiškai nesilaikoma taisyklių, bandoma apeiti teisės aktus, netaikyti jų reikalavimų. Uh, Tikiuosi ateityje komisija atliks tokius atsitiktinius patikrinimus, kad greičiau įsiaiškintų tokius atvejus. Ką apie tai manote ir galite pasakyti? Ačiū, ponas Kramer. Kaip matote, visi šie klausimai susijęs su labai rimtais dalykais. Žinoma, kalbu apie saugą keliuose negali būti per daug. Uh, Tai klausimas, kuris e, rūpia visiems. Dėl e, eismo įvykių daug žmonių e, susižaloja, tampa neįgaliais. Tad tikrai turime kuo labiau spręsti problemas susijusias su vairuotojų ir eismo sauga. kaip e, transporto komiteto pirmininkė, ne kaip prezidentė, aš dar e, neinu tokių pareigų, esu šokiruota, kaip e, sakė ponas Vinbanderkamp, kalbama apie tachografus, e, e, bet reikės dar palaukti iki 2024 metų. Vadinasi, keliuose žmonės dar e, žus visą tą laiką iki pat šios tvarkos įvedimo. Kaip sakė ponas Krameris, reikia tikrinti poilsių ir vairavimo sąlygų laikymasi Vairuotojai e, miega sunkvežimių kabinose baisiomis sąlygomis. Tai tiesiog nepriimtina. 2017 metais tai tikroji problema, jeigu vairuotojas negali, neturi galimybės tinkamai pailsėti, e, kyla didesnis pavojus, kad e, jis sukels avariją. Be to kyla skaidrumo klausimų Šis dalykas yra labai rūpi mūsų komitetui ir neaišku, kaip tokios dvi didelės šalės kaip Vokietija ir Prancūzija dar nepateikė savo ataskaitų, kodėl neteikia duomenų šiais klausimais. Galbūt galėtumėte atsakyti iš juos klausimus, galbūt galėtumėte pateikti pastabų. Pone Ionidu, prašau. Ionidu, taip. Ensuite, nous allons continuer et nous donnerons la parole à Monsieur Liégeois. Oui. C'est plus simple. Po to kalbės ponas Liežuo. Op, okay. Merci bien. So first I'm going to start by this. Ačiū. Pirmiausia, pradėsiu nuo to klausimo dėl dviejų uh, E, didžiųjų valstybių narių. Noriu aiškiai pasakyti, nesakau, kad šios dvi valstybės narės neteikia ataskaitų. Mes tikrai darome savo darbą tinkamai. Jos mums e, pateikia duomenų, bet e, dar neturi duomenų tam tikrų dėl to, kad pagal dešimtąjį pakeitimą buvo tam tikrų sistemos pakeitimų ir šiuose valstybėse reikia pa, iš dalies pakeisti teisės aktus, kad būtų užtikrinta atitiktis. Tai jau padaryta ir šios šalis mums jau pranešė, kad galės pateikti savo duomenis už nagrinėjimo laikotarpį pagal naujasias taisyklės. Taigi bendrų duomenų turime, tik trūksta kai kurių kategorijų duomenų. Tad noriu labai aiškiai pabrėžti, kad šios dvi valstybės su mumis bendradarbiauja E, tikrai prašau mm, neišpūsti šio klausimo per daug. Jie da, da, daro savo darbą ir mes dirbame savo darbą. Tai nebekelia jokių problemų. Dar vienas dalykas, kurį norėjau patikslinti. Kai kalbame apie teisinį pagrindą, kalbame apie techninius patikrinimus. sutelkiamas dėmesys į e, techninius e, transporto priemonių trūkumus, e, gedimus, tarnavimo laiką. Dar suteiksiu žodį kolegai Edi, kuris atsako už visą vidaus rinkos judumo teisės aktų rinkinį. Tie 3 procentai, kurie buvo paminėti šiuo atveju, netaikomi. Pagal naująją įsigaliosiančią direktyvą bus bent 5 procentai patikrinimų, bet kalbame tik apie techninius gedimus, techninius defektus. Neturime jokių duomenų, jokių žinių apie diskriminacinį paužiūrį, apie kurį minėjote um, remdam, remdamasis um, jūsų kolegų iš Niderlandų duomenimis. Mm, dėl um, Ponios Halva, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. E, tiesa, rizikos vertinimas labai svarbus aspektas naujoje direktyvoje, apie tai taip pat kalbama. Be to, e, kai bus rengiama kita ataskaita, skatinsime valstybės narės atlikti daugiau tikslinių patikrinimų. Mes e, nuolat pabrėžėme tokį poreikį praeitą kartą darėme tai gegužės mėnesį, nežinome, ar valstybėms narėms pavyks anksčiau tai įgyvendinti, bet visaip jas skatinsime, e, kad jos judėtų šią kryptimį ir rastų e, sprendimą. Dėl sunkvežimių perkrovos. Apgailestauju, bet e, tai nepatenka į mūsų teisės aktų taikymus rytį, nes šiuo teisės aktu uh, siekiama tvarkytis tik techninių trūkumų, techninių defektų srityje. Na, toks trūkumas yra net svarbesnis nei techniniai e, gedimai. Na, taip gali būti, bet dėja negaliu nieko pridurti šiuo klausimu. Atrodo, atsakiau. Ačiū dabar ponas Ližuo. Atsakysiu į kai kurios klausimus, kurie buvo pateikti dabar, o paskui pristatysiu komisijos ataskaitą, kuri buvo patvirtinta kovo mėnesį. Taigi dabar klausimai, kuriuos dabar išgirdau. Vykdymo užtikrinimas. Tai yra svarbus aspektas, norint tobulinti judumo paketą, kuris buvo pristatytas kovo 31 dieną. Ir Tai siejasi su e, e, teisės aktu, kurį toj greitai pristatysiu. Tai yra e, reglamentas 1071 dėl profesijų sugymo. Mes tengiamės užkirsti kelią vadinamųjų fasadinių įmonių steigimui ir skatiname struktūrinį valstybių norių bendradarbiavimą, pagal kurį viena valstybė narė gali prašyti kitos valstybės narės pateikti informaciją ir taip pat atlikti patikrinimus vietoje, kad būtų įsitikinta, jog įmonė tikrai yra įsisteigusi toje valstybėje narėje. Ponas Vandenkamp iškėlė patikrinimų klausimą, kiek procentų patikrinimo ateityje turės atlikti valstybės narės. Na, 3 procentai tų patikrinimų susiję su kabotažu. Savo pasiūlyme mes siūlome keisti kabotažo taisyklę, kabotažo bribojimus, bet manome, kad ateityje valstybės narės turės atlikti tam tikrą minimalų skaičių kabotažo patikrinimų. Pavyzdžiui, jeigu valstybė narė nustato, kad yra neteisėtas kabotažas e, jos teritorijoje, taigi viena vertus bus patobulinta taisyklė, kita vertus valstybė narė turės priimti atsakomybę ir atlikti minimalų patikrinimų skaičių, o jis dabar yra nustatytas e, kaip 3 procentai kabotažo veiklos, metais minus 2. Toliau pasakysiu, kad mes norime išplėsti informaciją, kurią valstybės narės suves į nacionalinės duomenų bazės, tai yra informacija apie vežėjus, taigi bus, turės būti teikiama informacija apie sunkvežimius ir transporto įmonės informacija. Kaip žinote, e, sistemos yra susijėtos tarpusavėje, taigi mes siūlome dvi ar tris priemonės, kurios turėtų padėti geresnį, užtikrinti geresnį vykdymą. Jūs taip pat kalbėjote ir apie poilsį kabinoje. Na, mes į tai atsižvelgsime peržiūrėdami vairavimo ir poilsio laiko teisės aktą. Mes siūlome, sakome, kad tam tikras trumpesnis poliso laikotarpis gali būti e, sunkvežimio kabinoje, o tas e, minimal vis, savaitės poilsis, tai yra 45 valandos, vis dėlto turi būti ne sunkvežyje. Ir taip pat siūlome taisyklę, pagal kurią vežėjas Pervežimo operaciją turi organizuoti taip, kad e, vairuotojas galėtų grįžti namo kas tris savaitės. Toliau klausimas apie tachografą. Jūs minėjote 2034 metus. Tai yra terminas, iki kurio visose transporto priemonėse turi būti įdėkti išmanus, išmanieji tachografai. Čia reikėtų paminėti du dalykus. Priemonės dėl išmaniųjų tachografų tachografų buvo patvirtintos maždaug prieš porą metų. Šiuo metu mes e, stengiamės įgyvendinti šį reglamentą ir taip pat patvirtinome tachografų techninės specifikacijas. Čia mes, žinoma, palaikome glaudžius ryšius su sektoriumi. Siekime užtikrinti, kad išmanieji tachografai atsirastų rinkoje tuo metu, kaip ir numatyta e, teisės aktuose, tai yra iki 2019 metų birželio. Kitas dalykas nėra numatyta e, prievolė e, montuoti tachografus e, senesniuose automobiliuose. Tai reiškia, kad iki 2019 metų birželio registruoti sunkvežimiai bus, turės būti aprūpinti dabartiniais skaitmeniniais tachografais, nebus prievolės dėkti E, išmaniųjų techografų su geolokavimo funkcija. Taip pat e, remdamėsi ataskaitą mes galėtume numatyti prievolę dėkti išmaniosius tachografus iki 2034 metų. Tai reiškia dabartiniai, mm, dabartiniuose sunkvežimiuose jie turės būti montuoti anksčiau nei 2034 metais. Taigi tiek būtų atsakymų į klausimus. Ačiū, ponė Ližuo. Noriu jūsų kai ko paklausti. Jūs pasakėte vieną dalyką, e, atsakydamas į pono Vandenkam klausimą, patikrinimų procentas. Jūs sakėte, kad e, valstybės narės turės tam tikrą minimalų kabotažą. Gal galėtumėte tiksliau pristatyti kabotažo pakeitimus. Ką turėjote galvoje, nes nebuvo aišku. Ir dar suteiksiu žodį Vimui. Na, išklausykime klausimų, o aš norėjau išgirsti, ką jūs konkrečiai turėjote galvoje, kalbėdamas apie kapota, kabotažo pakeitimus. Ponas Vandenkamp. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau suprasti ir galvoju apie ateitį. Uh, Darau prielaidą, kad e, jeigu yra atliekamas krovininės transporto priemonės patikrinimas, tai socialinis patikrinimas taip pat yra atliekamas tuo pačiu metu. Ar aš neteisingai supratau? Pone Ležuo. Išgirdote du klausimus, pono Vandenkamp ir mano klausimą. Išklausysime dabar pono Lėžo atsakymus. Ačiū, pirmininkė. Na, visų pirma, aš minėjau taisyklių pakeitimus, tai yra kabotažo apribojimo pakeitimus. Šiuo metu transporto operatoriai gali atlikti tris kabotažo operacijas per septynias dienas. Uh, E, čia kalbu apie traptautinės operacijas valstybė narėje. Mes siūlome supaprastinimą. Tai yra norime panaikinti operacijų skaičiaus apribojimą. Tai yra tų trijų operacijų apribojimo neliktų. Taigi tur, turėsime apribojimą, kuris bus išreikštas tik laiku. E, tai yra operatorius galės atlikti kabotažo operacijas penkias dienas po tarptautinės operacijos valstybėje narėje. Taigi mes panaikinome operacijų skaičiaus apribojimą. E, Tik panaikinome maksimalų operacijų skaičių, bet kad dėl to neatsirastų kabotažo liberalizavimo, mes savo pasiūlyme siūlome sutrumpinti laikotarpį, kuriuo gali būti e, vykdomos kabotažo operacijos po tarptautinės operacijos. Taigi nuo septynių dienų jis, tą laikotarpį sutrumpinome iki penkių. Ir patikrinimo operacijos, kurios bus visiškai naujos, kurių nėra dabartinėme reglamente, bus kitokios valstybės narės turės atlikti minimalų kabotažo operacijų patikrinimų skaičių. Tas mm, patikrinimų skaičius bus 3 procentai nuo praėjusių metų kabotažo operacijų. Taigi tai bus metai minus 2, toks bus referencinis laikotarpis mm, nustatant minimalų kabotažo patikrinimų skaičių. Ir tikrinimo institucijos atliks patikrinimus pagal įvairius teisės aktus. Visų pirma, bus tikrinama, ar laikomasi e, socialinių teisės aktų ir taip pat tachografų reikalavimų. Norėjau pateikti klausimą, nes man nelabai aišku dėl kabotažo būtent. Anksčiau uh, e, septynios dienos buvo nustatytas Trukmė tokia laiko buvo. Ar buvo kalbama apie septynės dienas kalendorinės ar septynės darbo dienas? Neegzistuoja tokios savokos kaip šventinės dienos ar darbo dienos, kalbame apie tarptautinės operacijas ir mes kalbame apie kalendorinės dienas kalendorinės dienos yra reikalingos, kad kabotažas galėtų būti įvykdytas. Bet ar e, sunkiasvarių automobilių judėjimo leidimai nėra išduodami atsižvelgiant į naudojimo per savaitę dienas. Jeigu aš teisingai žinau, jeigu aš neklystu un transporteur doit respecter la législation. Transportuotojas turi tenkinti tinkamus valstybės narės teisės aktus ir turi drausti, turi paisyti draudimus važinėti, važiuoti. Jeigu e, per tas septynias dienas e, viena ar dvi dienos eina, per kurias negalima važiuoti, per kurias draudžiama važiuoti, tai tos dienos nebus įskaičiuojamas, tas žmogus nevažiuos ir tada nei kabotažas, nei kokie kiti pervežimai negali būti vykdomi tos nacionalinės valstybės teritorijoje. Aš savo pastabą išsakiau, nes norėjau išsiaiškinti, kad beveik e, didžiojo dalyje valstybių narių uh, savaitgaliais draudžiama važiuoti. Todėl uh, iš septynių dienų dvi dienos nėra panaudojamas, belieka iš esmės kabotažų penkios dienos. Realiai vadinasi, dabar jūs liberalo, liberalizavote kabutažą, būtent to ir buvo siekiama komisijos pasiūlyme. Ką aš noriu pasakyti, pakeisdami 7 dienas 5 mes sumažiname tarsi tuos apribojimus, bet iš esmės kabotažo trukmė nepasikeitė. Leidžiamo kabotažo trukmė, bet jūs tarsi liberal, liberalizavote visą sistemą. Et ça correspond à ce qui a toujours été la position de la Commission. Elle voulait Būtent e, taip yra, nes komisija visuomet norėjo liberalizuoti kabotažą. Patikslinimas. Su tokiu patikslinimu tęsėme. Perinam prie kito klausimo. Paskutinis komisijos prezentaciją. Deleguotasis reglamentas dėl ES masto kelionių daugiarūšių transporto informacijos ir ITP programos paramos veiksmus. Isabel Vandorm kalbės, kuri yra novatoriško transporto ir subalansuoto transporto tyrimų skyriaus vadovė. Prašom. Žodis jums. Thank you. Euh, bonjour. Um... Euh, Labadiena. Gal visų pirma, aš suteiksiu žodį savo direktoriui, kuris čia atėjo, o paskui pasakysiu prezentaciją. Kaip jūsų direktorius vadinasi, mes norėtumėm žinoti šiame komitete. Herold Reuters. Eh oui, bienvenue. Merci, madame. Sveikas atvykęs. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Izabel už tai, kad man jis sutikė galimybę trumpai pasisakyti. E, pirmininkai, noriu tik trumpai pasakyti, kad šį darbą atlikome įvertindami parlamento tarnybų veiksmus. Kad galėtume priimti šį deleguotą į teisės aktą, kvietėmės ir Europos parlamento ekspertus. Čia kalbame apie e, ITS direktyvos pakeitimą. E, ir dabar mes kalbame apie deleguotojų teisės aktų pritaikymą. Ir mano kolegė jums pristatys viską, ką mes žinome ir ką ji yra atitinkamos skyriaus vadovė, todėl iš karto jai suteiksiu galimybę detaliai pristatyti šį deleguotą teisės aktą, kuris greitai bus paskelbtas viešai. Taigi, Izabel, žodis jums. Ši, gal aš kalbėsiu angliškai, nes e, terminus geriau moku angliškai. Šis deleguotas teisės aktas buvo priimtas pagal mobilumo paketą, gegužės 31 dieną. Ir dabar vyksta tikrin, parlamentinis tikrinimas. Kaip e, mano direktorius paaiškino, yra numatyta visai lė priemonių, kurios leis užtikrinti kad būtų atspindėtos visų suinteresuotų subjektų nuomonės. Daugelis valstybių narių ir pats parlamentas dalyvavo konsultacijose ir mes tikimės, kad bus sukurtas tekstas per 11 posėdžių. Nuo lapkričio iki kovo darbas truko, vyko viešos konsultacijos, lapkričio 15 dieną vyko seminaras E, dvi savaitės truko konsultacijos internetu nuo rugsėjo 2015 metais, taip pat vyko papildymo studija. Kalbėjome apie ES priemonių tolesnį nagrinėjimą, vyko labai daug dvišalių diskusijų su intenčiosiamis pusėmis, norėjome pademonstruoti, kad šis deleguotasis reglamentas tenkins visus subjektus, kurie turės įgyvendinti. Ka, apie ką mes čia kalbame? Apie e, privačių ir viešųjų e, vežėjų duomenų skelbimą. E, apimsime visas transporto rūšis. Kaip mes tai darome? Duomenys turi būti prieinami per nacionalinius duomenų skelbimo punktus. Tie duomenys bus teikiami etapais. Valstybės narės savo ruoštų galės ir turės nuspręsti e, duomenų teikimo pavydalą. Toliau. Duomenys turės būti standartizuoti. Nacionalinės e, duomenų teikimo punktas tą turės padaryti. Deleguotame reglamente yra kalbama apie visą eilę duomenų formatų, skirtingais pavydalais. Be abejo, bus galima pasitelkti vertėjus, kad vietos duomenys būtų uh, išversti ir pritaikyti suderintai duomenų sistemai. Kitas svarbus elementas mūsų diskusijose buvo sąlygos, e, licenzijos e, sutartis ir suderintos sąlygos. Visa tai bus aprašyta reglamente. Toliau visi šie duomenys turėtų būti pateikti e, viešų ir privačiųjų transporto operatorių kurie vykdo maršrutinius pervežimus arba pervežimus pagal užsakymą. Duomenys turi būti teikiami apie visus Europos transporto tinklus. Pasirenkama tokia informacija kaip tvarkaraštis, asmens aprašymas, riboto judumo asmenų aptarnavimas iki 2019 metų ta, e, kategorijos bus papildytos, bet to kalbame apie standartinius tarifus, e, transporto priemonių rūšį. Iki 2020 metų tai turės būti suteikta detalesnė informacija, tai turės būti pateikta apie dviračių takų tinklus. Ir taip pat e, nu, prognozuojami kelionių laikai turės būti numatyti iki 2021 metų iki 2023 metų visam tinklui tokia informacija turės būti pateikta. Kai kalbame apie dinaminius duomenis, pavyzdžiui, realaus laiko duomenis, kur yra mano traukinys ir panašiai. Mes susidurėme su daugiau sunkumų ir diskusijose su interesuotomis šalimis ir valstybėmis narėmis paaiškėjo, kad valstybė narė turi nuspręsti, kaip įtraukti dinamiškus duomenys į nacionalinius prieigos taškus. Jeigu tai bus padaryta, mes galėsime tikrinti, vadovautis tuo pačiu tvarkaraščiu. Deleguotasis teisės aktas e, nekalba tik apie prieigą prie duomenų. Jame taip pat kalbam apie kelionės planavimą. E, kelionės planavimas yra vykdomas susijęjant vietos nacionalinės regioninės paslaugas, kada tam yra poreikis, taigi mes neverčiame visos kelionių informaciją teikiančių tarnybų palaikyti ryšį, bet Bet viso to mes dar rekomenduojame pasinaudoti Europos e, standartizuotą e, sistemą. APAI vadinama. Mes apibrėžėme tai, kas yra padaryta ir kalbame apie tai, kokia geografinė apimtis yra pasirinkta. Ir be to mes galėsime taip geriau žinoti, ką reikia sujungti. Aptarėme taip pat ir e, rangovų susitarimai. Kad tą galėtumėm padaryti, mes kalbame apie SEF programų paramos veiksmus. Atsiprašau, e, apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo panamos veiksmus 2016 metais darbo programoje komisija apie tai kalbėjo. Dabar jau yra pasiūlyta priemonė valstybėms narėms, ketvirtas pasiūlymas pateiktas. Suprantame, kad valstybėms narės bus įteikiamos tiesioginės paskolos, šimtaprocentinis finansavimas, 5 milijonų suma numatyta visoms valstybėms narėms ir tai turės finansuoti deleguotojo reglamento skirtingų elementų įgyvenimą. Valstybė narės, išvelgdama į savo specifiką, galės nuspręsti, reikės investuoti į suinteresuotų pusių veiksmus, ar į kvalifikacijos kelimą, ar į informacijos kleidimą, ar pinigai bus panaudoti nacionaliniam prieigos punktui įsteigti, ar bus galima pertvarkyti turimas institucijas, kurios kaupia, pavyzdžiui, duomenys apie kelių saugą ar transporto e, e, darbą. E, gali būti, kad vietos duomenys reikės tiesiog pritaikyti uh, E, suderintiems duomenų formatams Europos mastu, tai turės nuspręsti pačios valstybės narės. E, taigi mes tikimės, kad visą tai galėsime aptarti su valstybėmis narėmis iki šių metų pabaigos ir tada galėsime nuo 2018 metų sausio mėnesio pradėti konkrečiai dirbti. Veikla turėtų būti baigta iki 2022 metų. Taigi tokia mano prezentacija. Turime dar ir daugiau skaidrių, jeigu jūs norėtumėt Aš tik tai keletą detalių paminėjau, bet manau, kad čia jau galiu baigti ir galime padiskutuoti, jeigu norite. Ačiū už tokią prezentaciją. Ar yra klausimų? Ponas Vim van de Kamp. Pone pirmininkė, labai ačiū. Būsiu nuoširdus. Nesu ekspertas šioje srityje, jokių būdų, todėl galbūt mano klausimas e, skambės kaip ne visai deramas. Pirmas klausimas būtų toks, kas yra deleguotasis reglamentas? Turime direktyvas, turime deleguotusius teisės aktus, turime įgyvendimo teisės aktus, o kasgi dabar yra tas deleguotasis reglamentas? Antras klausimas. Kas kam suteikia, iš kur tie duomenys ateis ir kur jie eis? Ar traukinio operatorius, ar transporto operatorius už jų pateikimą bus atsakingas? Pavyzdžiui, pagalvokime apie tą vadinamąjį flex autobusą. Ar ir jis turės teikti duomenis? Trečias klausimas. Kam visą tai tarnaus? Ar tai padės pavieniui vartotojui, keleiviui? Kalbame apie daugia modalumą. Kai vartojame tokį terminą, turbūt apimame regioninius oro uostus. Gal galėtumėte apie tai šiek tiek plačiau pakalbėti. Kas čia kam padeda ir kokios yra intencijos. Ačiū, Vimma de Kamp. Pavel Telička. Uh, I mean... Ačiū. Su Vimma de Kamp galėčiau pakonkuruoti dėl nekvalifikuotumo šioje srityje, bet aš vis tik padėkosiu Jums už parengtą prezentaciją. Ji gana aiškiai reikia pasakyti. Uh, Tik tai du trumpus klausimus, smulkius klausimus tokius turėčiau. Įdomu matyti statinius duomenis, taip pat matyti chronologinius duomenis ir dinamišką lentelę. Kaip jūs tuos duomenis surinkote, kaip jūs juos sukopėte, kalbam apie 2020, 2021, 2019 metus. O dar trečios Rusijos duomenys, kiek supratau, buvo numatyti, kad bus surinkti 21 metais. Pavyzdžiui, kai kalbėjote apie dviračių takus, irgi yra numatytas tam tikras kalendorius. A, numatytus kelionės laikus. Ar turite kokio pagrindo, kodėl tokios datos pasirinktos? Aš įsivaizduočiau kitokį kalendorių, aš įsivaizduočiau, kad reikia pagreitinti uh, datas ir 2021 perkelti 20. Aš įsivaizduoju, kad e, iš visą apimančiam tinklui kalendorius bus žymiai platesnis. Na ir dar vienas pastebėjimas, kuris yra labiau mano susirūpinimo atspindys. Veiksmų planas, programa. 5 milijonai eurų. Juos turėsime paskirstyti 28 ar 27 valstybėms narėms. Aš įsivaizduoju, kad e, renkamės šimtaprocentinę adaptaciją. Jeigu viskas bus skirta vienam konkrečiam projektui, e, kalbame apie keturias ar penkias dimensijas, mes įsivaizduom, kad valstybės narės nėra labai uoliai nusiteikusios, entuziastingai nusiteikusios šiuo požiūriu. Mes kažkaip turime priversti jas dirbti. Kalbame apie keturis ar penkis potencialius tikslus. Kiekvieną mes galime pasirinkti patys vieną arba kitą. Taigi iš esmės sinergijos efektas yra labai efektyvus, objektyvus. Aš nesuprantu, kodėl komisija sako, kad yra būtina taip ir taip elgtis. Mes norime, kad tai būtų jūsų tikslas, jūs galite jo siekti, galim tam skirti 5 metus ar panašiai. 5 milijonus ir panašiai. Kitas dalykas - 5 milijonai visai Europos Sąjungai nelabai proporcinga suma. Aišku, aš šiek tiek perlenkiu lasdą, bet e, pagalvokime, kiek kainuoja darbo jėga, kiek jai bus išleista. Turbūt bus sunku galus suvesti. Kalbame apie keturis ar penkis tikslus ir penkis milijonus. Aš įsivaizduoju, kiekvienas tikslas bus nepaprastai svarbus. Jeigu ir 150 milijonų turėsim, mes sunkiai e, galėsim juos paskirstyti. Dabar turim tik penkis, bet aš pra, nematau tikslo. Jaučiuosi šiek tiek nepatogiai, jeigu kas nors manęs klaustų, kodėl ES mes skiriame vienokį ar kitokį biudžetą. Uh, Ir iš tų 5 milijonų mums kliūtų tai 5 procentai. 5 milijonai yra paskirstyti ir jie bus išsklaidyti gal penkiom skirtingom kryptim, taigi naudos nebus jokios. Gal aš kažko nesupratau. Bet e, šiaip esu labai dėkingas už jūsų komentarus. Dabar aš aiškiai matau, kaip ES taps mobilesnė multimodalinėme multimodalinėje sistemoje. Aš įsivaizduoju, kad uh, pasirodžiau jūsų akise tiek pat nekompetitingas, kaip ir ponas Vandekamp. Ačiū dabar, ponas Kramer. Dėkuoju už pranešimą. Man taip pat kilo pora klausimų. Pavyzdžiui, dėl integruotų bilietų sistemų. Mes trečiajame gražinkelių pakete apie tai kalbėjome, buvo priimtas sprendimas e, dėl tokios integruotos e, bilietų pardavimo sistemos, bet praėjus dešimčiai metų niekas e, nepasikeitė. Su orlaiviais nekilo tokios problemos, nesvarbu, kiek oro bendrovių dalyvauja, bet su geležinkeliais nepavyksta kaupti informacijos tai e, tokia nesėkmės istorija dėl e, egoistiškų sumetimų. Geležinkelio e, bendrovės egoistiškai galvoja tik apie save ir nenori teikti tų duomenų, nenori jų kaupti, bet tai nenaudinga visiems. su lėktuvais viskas paprasčiau, jeigu lėktuvams, oro bendrovėms tai nėra kokia nors komercinė paslaptis, jie neturėtų būti tokia ir geležinkeliams. Taigi ES yra tokių bendrafinansuojamų projektų. Ir man kilo klausimas. Pirmiausia, ar galime gauti informacijos apie tai, kaip įgyvendinami, kaip integruojami ir koordinuojami įvairūs projektai. Buvo uh, atlikti keli tyrimai, bet jie nebuvo integruoti, tad nėra pridėtinės vertės, svarbu dirbti vieną kryptimį. Mm, toliau kalbant apie Paryžiaus susitarimą, kaip dėl CO2 išmetimo, pažvelgtume atstumą iš Bruselio iki Madrido ir nusprendžiu skristi lėktuvu kainuoja tiek ir tiek, tiek ir tiek CO2, jeigu važiuosiu mašina bus tiek ir tiek CO2, dviračių, laivų. Taigi vartotojai gali suprasti, kad reikia atsižvelgti ne tik į kainą, bet ir į tai, kiek tai naudinga aplinkai. Kai e, kalbame apie geležinkelius tarp valstybinių mastų, tarp dviejų šalių, aš negaliu, aš, aš, aš galiu nusipirkti internetu bilietą, bet jeigu trys šalis, viskas. Negaliu. Aš, pavyzdžiui, galiu nuvykti iš Bruselio į Paryžių, dalis traukiniu ir iš Paryžiaus e, kitą dieną iki Madrido. Bet e, kaip vienos kelionės e, to bilieto aš nusipirkti internetu negaliu. Aš, pažiūrėjau, labai mėgstu važiuoti dviračiu ir jeigu vyksiu iš Berlyno į Amsterdamą, IC traukiniu viskas e, gerai, e, aš galėsiu nusipirkti bilietą, bet jeigu noriu vykti su dviračiu, nepaisant to, kad su dviračiais galima važiuoti tuo traukiniu, bilieto dviračiui aš negaliu nusipirkti internetu. Tai yra kažkokia dviratininkų diskriminacija, e, kad jie negalėtų važiuoti intercity traukiniais. Taigi, e, trumpai tariant, komisija turėtų užtikrinti, kad visi naudotųsi tomis pačiomis teisėmis. Iš Berlino e, į Vieną ar Ciurichą, pavyzdžiui, galima vykti traukiniu su savo automobiliu, kartu su savo automobiliu. Bet e, kiek laiko jau praėjo, galiu pasimti motociklą, mopedą, automobilį, ar galiu su dviračiu? Ne, tai draudžiama. Na, nežinau. Vienodi įstatymai turi būti taikomi visiems. Jeigu galima gabenti tuos didžiulius automobilius, neturi būti draudžiama e, dviračių gabenti. Įdomu, ką komisija apie tai pasakys. Ačiū, ponia Kramerė. Komisija, prašom. Uh, thank you, Chair. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirminkė ponui Vandarkam. Žinoma, deleguotieji aktai gali būti atmesti, atsižvelgiant į tai, kaip viskas reglamentuota. Deleguotasis reglamentas yra deleguotasis teisės aktas, na tai jums žinoma e, teisės akto formą. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Taip pat dėl pono Teličką ir pono Kramer iš dalies dėl tų 5 milijonų naudojimo. Vokas gana nedidelis ir įmamės e, įvairių e, tikslinių, konkrečių veiksmų, bet e, valstybėse narėse pasiekti skirtingų pažangos e, lygių. E, kai kur jie nuvilintis, kai kur grėsni, kai, kai kur reikia atlikti peržiūrą, konsultuotis su suinteresuotais į subjektais ir taip toliau. Taigi yra daug tikslingų, gerai išvystytų veiksmų, kurie yra gyvendinami iš tų lėšų. Žinoma, reikia imtis ar paskesnių veiksmų, siekiant prasmingų rezultatų. Ir e, mes e, stebime, kaip 28 valstybėms narėms sekasi įgyvendinti šį teisės aktą, deleguotą į teisės aktą. Dėl e, rezervavimo internetu nemanau, kad tai bus apriepta šiuo deleguotojų aktu. Tai labiau susijęs su informacinėmis paslaugomis E, Izabelė e, galbūt daugiau žino, galės pridurti, ką nors. Turbūt grįšiu prie klausimo, kas kam ką perduoda, suteikia. Transporto operatoriai. Tai galėtų būti transporto reguliavimo institucija, privati pasidalėjimo automobiliais, uh, įmonė. Duomenys nėra kontroversiški. Galėčiau pateikti pavyzdį, kokius duomenys reikia teikti. Tai nėra jokia komercinė paslaptis. Tai niekaip nepakenks įmonėms, kaip tik užtikrins, kad jos būtų matomesnės. Jeigu norite naudotis bendru automobiliu, e, reikia sužinoti, kur e, e, jį įlipti, kiek užtruks kelionė ir kada būsite vietoje ir panašiai. Taigi yra įvairių panašių pavyzdžių ir jūrų, ir geležinkelių, ir oro transporto, metro, miestų transporto sektoriuose pavyzdžiui, tarp miestiniai autobusai taip pat dalyvauja. Kas gali naudotis duomenimis? Bet kas, visi, nes e, tai bus atviri duomenys, kuriais galima dalytis e, tam tikromis sąlygomis ir tos e, sąlygos tiesiog priklauso nuo naudojimo tikslo. Taigi bet kas e, gali susipažinti su tais duomenimis. Dėl e, dviejopo požiūrio jau vyko tokia diskusija, mes e, vykdėme viešas konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, jų grupėmis. Ir tas dviejopas etapas, na, planavimas buvo visiems kebliausias etapas, buvo svarbu užtikrinti matomumą, Ir jis buvo užtikrintas vien tik per diskusijas. Ir tai tik, tik tiek. Mes e, tiesiog stengiamės dirbti kuo daugiau, kad e, pasiektume e, konsensusą. Ir konsensusas buvo pasiektas. Is, um, is that, um, uh, multi... Daugia rūšių, daugia rūšio transporto kelionių planavimas. Žinoma, gana keblus, gali būti miesto teritorijų, kitų teritorijų. Ir mes pradėsime nuo visą apimančio e, tinklo ir ten bus na, tokių pranešimų informacinių apie tai, kaip kas e, kur turi e, vykti. Dėl CO2 emisijos skatinama teikti CO2 ekvivalentų, nurodyti tokius duomenis, tai nėra privaloma, bet tai skatinama, man atrodo, tai nurodyta reglamente. Atrodo, viską pasakiau. Ačiū. Monsieur Reuters, Madame Vandor, je vous remercie. De... Dėkoju e, Jums abiem už e, tai, kad atvykote į mūsų posėdį, su mumis pabendravote. Ponas. Uh, Kramer. Ačiū. Dėl e, ketvirtojo geležinkelių teisės aktų rinkinio, e, kai diskutavome, kalbėjome apie tai, kad e, atrodo per trejus metus geležinkelio bendrovės turėtų pradėti teikti informaciją visoje Europoje. Komisija turėjo prisimti už tai atsakomybę. Man pasirodė, kad tai buvo gera taisyklė. Kaip yra dabar? Ar vis dar nieko nevyksta? E, per tuos trejus metus? Gal norėtumėte atsakyti? Taip. Mes labai aktyviai dirbame. Kaip žinote, tas teisės aktų rinkinys tik pradeda įsigalioti. Uh, ir reikia sulaukti, kol um, perinamasis laikotarpis pasibaigs uh, suinteresuotisiems subjektams. Uh, Tada imamasi įvairių vienas kitą papildančių veiksmų šioje srityje pagal šį deleguotą teisės aktą, bet uh, žinoma, nereikia painioti šio proceso su tuo procesu, kurį minėjote per tuos trejus metus, stebime ir tą procesą, kas vyksta nuolat vertiname. Ačiū. Dėkoju. Ar turite dar kokiu nors klausimu? Ponas Telička, trumpas klausimas. Taip, labai trumpai. Tiesiog mm, noriu grįžti prie to, ką e, sakė kolega Kramer. Puikiai suprantu, kad šiuo deleguotųjų aktu nesiekiama šio tikslo, bet vis dėlto pasinaudosiu progą ir Paklausiu direktoriaus, žinau, kad jis e, e, e, daug žino ir aš noriu pastirauti dėl išmaniųjų bilietų sistemų. Padaryta labai nedaug ir po to jokios pažangos. Aš e, noriu, kad būtų dedama pastangų. Žinoma, niekas nesitikė, kad po dviejų, trejų metų jau veiks tokia integruota bilietų sistema, bet e, vis dėlto norime matyti laipsnišką pažangą. Norime žinoti, e, kur yra tie trūkumai, kur yra tos siauros vietos, dėl kurių nepavyksta padaryti pažangos šioje srityje įgyvendinant integruotą bilietų sistemą. Svarbu padaryti bent jau tą pirmąjį svarbų žingsnį, kad e, reikalai pajudėtų. Mes jau per ilgai apie tai svajojame ir dar jokios šviesos tunelio gale nematome nepamirškime apie integruotą bilietų sistemą vien dėl to, kad ji nepatenka į šio deleguotojo teisės akto taikymos rytį. Thank you. I will be very brief, uh, Chair. Uh... Ačiū, kalbėsiu trumpai. Na, pritariu pono Teličkos užmojams, kad to reikia ir judumo pakete buvo paskelbta, kad mes pradėsime darbą su keliaivių teisėmis, daugia rūšio transporto keliaivių teisėmis, taip pat kalbėsime apie uh, skaitinės paslaugas. Ir mes taip pat esame numatę e, skaitminio transporto konferenciją lapkričio 8-9 dieną Talinė. Komisija taip pat paskelbusi, kad numato daugiau dirbti su daugiarūšių transportu. Šiai temai bus skiriama daugiau dėmesio. Žinoma, tema nėra lengva. Ir manau, kad visais tais veiksmais komisija parodė, kad numato dirbti tą kryptimį, kurią jūs paminėjote. Ačiū. Dėkoju ponui Roters. Daugiau klausimų nėra. Jeigu klausimų nėra, norėčiau baigti šį posėdį ir paminėti kito posėdžio datą.